Good morning, colleagues. Um, we're going to begin this. Sitas kolegos, pradėsime šį rytą nuo 14 darbo tvarkės klausimo. Aptarsime mūsų komandiruotę į Otavą ir Torontą Kanadoje, kuri vyko vasarį 20-24 dienomis. Na, kaip įprasta, tas apsilankimas buvo gerai suorganizuotas, aplankėme tikrai labai svarbu šiam komitetui regioną Kanados perkelimo modelį, geriausią praktiką prie glopšio politikos rytyje, su, su tuo susipažinome taip pat daug svarbių aspektų susijusių su vizu abipusiškumo principu ir visi puikiai žinome, kad Kanada turi pasiekusi puikių rezultatų pabėgėlių politikos srityje, migracijos srityje, ypatingai pastaruoju metu. Tačiau delegacija apsilankimo metu norėjo labiau įsigilinti į situaciją, įvertinti tuos modelius, pažiūrėti, ko galima pasimokyti savo darbe čia. Ir turiu pasakyti, kad e, delegacija buvo, delegacija puikiai vadovavo ponas Dijas Demera, norėčiau jam už tai padėkoti. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad tai buvo, tai yra dabar puikiai galimybė padėkoti ir mūsų darbuotojams, kurie dabar matome, kad ir kiti komitetai daugiau tokio komandiruočių planuoja. Taigi šiuo atveju norėčiau vėlgi padėkoti mūsų darbuotojams už puikų, puikiai atliekamą darbą Andželai ir kitiems. Tikrai dabar rengiamos ir naujos komandiruotės. Dėkoju jiems už tai. Augustino norėčiau paprašyti trumpai papasakoti apie šią delegacijos komandiruotę. Prašau. Ačiū pirmininkė. Jūs pats esate liudininkas mūsų įvykusios komandiruotės apsilankimo Kanadoje. Kaip ir sakėte, vasar 20-24 dienomis lankėmės Otavoje ir Toronte. komandos, komandą sudarė pirmininkas Klodas Morajas, Weidenholzeris, Monika Makovei, Gilar, Tomaš Zdechovski ir dar vienas kolega. Tai iš tiesų mums labai puikiai padėjo ir mūsų komiteto darbuotojai, ypatingai viena kolegė, kuri rodė savo profesionalumą. Mūsų apsilankimo tikslas, kaip jūs teisingai, ponė pirmininkė, ir pažymėjote, buvo peržiūrėti, kaip veikia Kanadoje pabėgėlių perkelimo sistema, kokia sukaupta praktika prieglopšio politikos rytyje ir taip pat buvo aptariamas ir vizų abipusiškumo klausimas. Aš daugiau tam skirsiu dėmesio šiek tiek vėliau. Kalbant apie pabėgėlių perkelimo politiką, mes pamatėme, kad kanadiečiai turi tikrai labai stiprią sistemą, kuri leidžia jiems sėkmingai pritaikyti humanitarinius veiksmus, pavyzdžiui, Sirijos pabėgėlių operacija. Aš norėčiau pabrėžti, kad ši perkelimo politika, kurią remia vyriausybė, susilaukė labai daug paramos ir iš privačių rėmėjų, ir viskas vyksta Junktinių tautų pabėgėlių vyriausiojo galiotinio globoje. Ir, kaip žinia, kan Kanada turi tikrai labai daug, daug patirties priimant pabėgėlius, ypatingai po antrojo pasaulinio karo, kuomet Kanada visuomet buvo vienas iš pabėgėlių kelionės tikslų, ypatingai, kaip sakiau, globojant jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių klausimais dirbančio pareigūno globoje. Taigi, kalbant apie pabėgėlių integraciją Kanadoje, e, labai svarbu pabrėžti, kad turėjome galimybę apsilankyti keliuose centruose, kurie teikia specifines konkrečias paslaugas pabėgėliams, laikiną pastogę, trumpalaikę paramos sistemą, kad pabėgėliai būtų tinkamai integruoti. Perkelimo politika leidžia užtikrinti, kad naujai atvykstantys žmonės būtų tinkamai integruojami. Federalinės ir provincijų vyriausybės, federalinė ir provincijų vyriaus, vyriausybės irgi teikia daug paramos ir matome, kad ir bendruomenė labai yra įsitraukusi į visą tai. Pilietinė visuomenė Kanadoje tokia vyrauja kultūra, kultūra, kurios tikslas užtikrinti kuo galima geresnę pabėgėlių integraciją šalia įvairių programų ir perkelimo paramos projektų dar daug dėmesio yra skiriama ir paslaugoms, kuriomis bandoma pasirūpinti, kad naujai atvykstantys žmonės suvaidintų visapusišką vaidmenį pabėgėliai žmonės, kuriems suteikiama globa priežiūra, jie įsitraukė į Kanados socialinį gyvenimą. Ir Kanados atstovai mums paaiškino, kad kasmet federalinė vyriausybė nustato tikslus. Pavyzdžiui, 300 tūkstančių 2017 metais. Ir žmonės yra apibrėžiami kaip įvardėmi kaip pabėgėliai arba uh, taip pat migrantai, taip pat žmonės, kurie atvyksta paskui savo šeimos narius. Ir jie sako, kad tai yra labai veiksmingas požiūris mažinant nelegalios imigracijos mastus. Dar vienas klausimas, į kurį įsigilinome, tai buvo vizų abipusiškumo principas. Ir tikrai tam Kanados vyriausybė skiria nemažai dėmesio kreipėmės į juos su prašymu panaikinti visas kliūtis, kurios neleidžia panaikinti vizų Bulgarijos piliečiams. Ir, kaip žinia, bus diskusijos dėl vizų abipusiškumo plenarnėme posėdėje ir vizų abipusiškumo principui uh, reikalinga tenkinti tam tikrus kriterijus Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams. Ir taip pat buvo prisimtas e, įsipareigojimas e, pasirūpinti, kad visi Bulgarijos ir Rumunijos piliečiai galėtų atvykti, vykti į Kanadą nuo šių metų gruodžio mėnesio be vizų. Taigi tai yra puikios žinios. Tikimės kad panašių žinių sulauksime ir iš JAV. Bet kol kas nėra aišku. Na ir mes taip pat apsilankėme Ontari, Ontarijo provincijos migracijos ministerijoje, atitinkamame federalinio parlamento komitete, kuris užsima šiais klausimais. Taip pat kalbėjome su tais, kurie atsakingi už imigracijos paslaugas ir taip pat ir jungtinių tautų pabėgėlių klausimų, e, pabė, vyriausio galiotinio pabėgėlių klausimais atstovybėje. Taip pat lankėmės ir katalikų pabėgėlių centre Otavoje ir taip pat Toronto e, atvykėlių centre. Taigi tiek, ponė pirminkė. Ačiū, e, ponė Dijas Demera, dėkoju už tai, kaip puikiai pristatėte mūsų apsilankymą Kanadoje. Ponas Aguilar gal norėtų kažką pridurti, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pridurti šalia to, ką sakė kolega Diezdemera, puikiai įvertinęs mūsų apsilankymą Kanadoje, puikiai pirmininkaujant e, jam šiai delegacijai. Mūsų komiteto misija iš tiesų įvyko labai sėkmingai, kaip ką tik girdėjome. Aš dalyvavau įvairiose komandiruotėse, bet turiu pasakyti, kad šiuo atveju tikrai manau, kad vertėtų pažymėti tai, kad labai retai taip pasiseka ir taip daug sužinome apsilankimo metu, nes tikrai buvo labai naudinga patiems pamatyti, kiek yra integruoti pabėgėliai, imigrantai ir kaip jie apsipranta tikrai labai išsivyšiusioje visuomenėje ir tas socialinis modelis. Tikrai kur kas geresnis nei europinis modelis. Ir mes matėme, kad ir valstybinės ir privačios paslu, e, pastangos yra vienijamos tam, kad būtų galima tinkamai sureaguoti į iššūkį, integruojant tinkamai imigrantus. Ir taip pat buvo labai įdomu pažiūrėti, kiek yra laikomasi žmogaus teisų, kaip yra gerbiamos prieglapšio prašytojų teisės. Ir ypatingai mane nustebino tai, kad na, išvelgėme ne tik tokį kontrastą ir kaip pozityviai kanadiečiai vertina imigraciją, lyginant su to, kaip neigiamai e, tai yra vertinama čia Europoje. Mane nustebino ir tai, kad jie visuomet suranda tinkamą atsaką ir tą padaro iš karto. Tinkamai sureaguoja į labiausiai pažeidžiamų žmonių poreikius ir pakankamai dėmesio ir jezidams skiriama, ir siriams, sirams. sirams ir taip pat yra vienijamos, kaip sakiau, valstybinės ir privačios pastangos. Tai, tai yra tam tikra valstybės privataus pastangų partnerystė, valstybinių ir privačių pastangų partnerystė, jeigu tai būtų galima tai pavadinti, ir remiamos tam tikros pabėgėlių kategorijos. Iš tiesų tai yra puikus modelis ir aš manau, kad po tokio apsilankimo ne tik, kad turėtumėme taip sausai pateikti ataskaitą, bet ir pasimokyti iš to ir čia mūsų komitete ir tikrai ta patirtis buvo labai naudinga. Na ir tai puikiai matyti papasakojo ir kolega Diezdemera. Taip, aš manau, kad tas valstybinių ir privačių pastangų vienybė ir apjungimas iš tiesų buvo labai spūdingas, tai sukūrė tą pridėtinę vertę mūsų komandiruotėje, tai kad mes tai pamatėme ir dabar matau, kad atėjo ir daugiau komiteto narių. Tai aš norėčiau visiems padėkoti ir padėkoti darbuotojams, kurie iš tiesų dabar daug dirba rengiant kitas mūsų komiteto komandiruotės. Tai norėčiau jiems padėkoti už jų atliekamą darbą, jie tikrai daug dirba tam, kad mūsų komandiruotės būtų sėkmingos ir vertingos. Taigi dėkoju Dijas Demerai ir kitiems kolegoms, kurie lankėsi Kanadoje. Kągi kolegos, kitas darbo atvarkės klausimas, numeris 11 ir labai džiaugiuosi, kad pas mus atvyko Giovannis Butarelis iš Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno tarnybos ir dabar jisai pristatys duomenų apsaugos pareigūno 16 metų metinę ataskaitą. 2016 metai kolegos buvo tie, kuomet buvo pasirašyta duomenų apsaugos direktyva ir policijos teisingumo sektoriuose. Ir tokie tekstai iš tiesų reiškia labai svarbu žingsnį siekiant įgyvendinti pagrindinės teisės skaitmeninėme amžiuje. 2016 metai buvo labai svarbus Taip pat kalbant ir apie tarptautinius duomenų srautus ir jų reglamentavimą, turiuomenėje pagrindų susitarimą ir privatumo skydą, taip pat kiti tarptautiniai forumai, Europos tarybos darbas, tarptautinė konferencija dėl duomenų apsaugos irgi aptarė pagrindinių teisų vaidmenį skaitmenėje eroje, taigi tai buvo labai svarbus metai. Ir mes dabar tikrai laukiame Giovanio pasisakymo. Džiaugiuosi galėdamas suteikti Jums žodį ir tikiuosi, kad diskusijos bus labai įdomios. Taigi sveiki atvykę, prašau žodis Jums. Chairman, um, on... Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, labas rytas. Dėkoju, kad pakvietėte mane šiandien čia pristatyti ataskaitą apie praeitus metus. Trumpai paminėsiu, ką nuveikėme per 2016. -tuosius. Praeitais metais Ir visą pasaulį ir ES sukretė keli politiniai žemės drebėjimai. Nežinia, galbūt ir šiemet tęsis tokia tendencija. 2016 mes taip pat e, sukūrėme stiprias struktūras, kurios atsilaiko prieš politinės audras. Tai e, bendroji duomenų apsaugos direktyva ir taip pat policijos pajėgų duomenų apsaugos direktyva. Šitais veiksmais ES rodo kelią visam pasauliui. Mes pasitelkėme ekspertinės žinias ir jūsų komiteto, kuris aktyviai dalyvavo ketverius metus išorinėse dėrybose. EDPS yra reglamentuotojas. Praeitais metais mes išnagrinėjome daugiausia skundų nuo pat mūsų įsteigimo. To galbūt nereikėtų interpretuoti kaip kritikos nukreiptos prieš ES institucijas ir kaip jos tvarkosi su duomenimis. Tiesiog tai atspindi bendrą tendenciją. Asmenys vis labiau daugiau sužino apie skaitmeninį pasaulį ir vis labiau tuo rūpinasi. Tai yra, kaip jų skaitminės teisės yra saugomos. Duomenų apsauga pernelyg siaurai suvokiama kaip techninis ir teisinis klausimas. Ne. Tai iš esmės žmonių, žmogiški reikalai. Mes e, nagrinėjame užklausas iš susirūpinusių piliečių, kurie klausia, kas ir kaip elgiamasi su jų duomenimis. Mes turime apginti individą susidūrus su e, galingomis korporacijomis. Tačiau kartais e, interpretuojama neteisingai. Tarkime, kai duomenų apsaugos taisyklėmis dangstomasi teigiant, jog tai daroma viešosios tvarkos tikslais. Pateiksiu vieną pavyzdį tarybos lygių galimybių tarnyba vykdė kampaniją, norėdama didinti supratimą apie neįgaliuosius darbo vieto, vietoje. Ir jų reklaminiuose įrašuose, video įrašuose buvo informacijos apie konkrečius asmenis ir apie jų konkrečią lygos būklę. O tokia informacija turi, galėtų būti pateikiama tik tai gavus asmens laisvą sutikimą. Todėl mes su taryba bendradarbiavome, kad išspręstume šią problemą ir kad e, informuotume žmonės apie jų panaudojimą tokioje kampanijoje. Mes taip pat propaguojame atskaitomybės principą. Mūsų pačių įstaigoje ši informavimo kampanija buvo vykdoma, o po to aš susitikau su pagrindinių teisų agentūros atstovais, Teisingumo teismo, Europos banko, Europos parlamento atstovais. Ir savo funkciją įsivaizduojame štai, kaip mes turime jums pateikti reikiamą informaciją, kad jūs galėtumėt parengti geriausius teisės aktus ir pareikalauti atsakomybės iš komisijos. Praeitą mėnesį mes paskelbėme priemonių rinkinį. Tai tiesioginis atsakas į poreikius, kuriuos išdėstė šis komitetas per pastarosius dviejus metus. Šiais metais mes taip pat paskelbsime gairias dėl proporcingumo, kad lengviau būtų taikyti tuos teisinius principus, kurie ne visada yra aiškus. Mums taip pat tenka kartais pranešti sudėtingų, neįtin malonių dalykų jums. Pavyzdžiui, dėl skaitmininio turinio direktyvos. Aš su, mes supratome jūsų gerus ketinimus, tačiau turėjome jums pabrėžti, jog tokiu būdu bus legalizuotas do, asmens duomenų pardavimas paslaugų teikėjui. EDPS mūsų institucijos rolė vis auga, plečiasi dėl tų sprendimų, kuriuos jūs priėmėte pernai. Mes, pavyzdžiui, pradedame domėtis, kaip Europolas tvarko duomenis. Tie žmonės dirba pačiame teisėjų saugos ir sienų valdymo avangardę. Mes taip pat paskelbėme savo rekomendacijas dėl SIS2 duomenų bazės. Ir taip pat mes paskelbsime e, savo informaciją apie tai, kaip komisija tvarko savo vidinės duomenų bazės. Praeitais metais mes stengiamės įgyvendinti ilgalaikius strateginius duomenų tvarkymo prioritetus. Du pavyzdžiai. Pirma, įgyvendiname etinės nuostatas dėl vadinamojo dirbtinio intelekto ir kitų technologijų. Ir mes pasitelkėme į darbo grupę žymius ekspertus, ne tik teisininkus, Kitą savaitę mes rengiame seminarą, kur dalinsimės informaciją apie tradicijas šioje srityje. Ir antra, mes dirbame su privatumo inžinerija ir atitinkamų tinklų. Čia mes pasitelkime ir jūsų jūsų nuomonę dėl privatumo Mes taip pat rengėme tokią iniciatyvą kaip skaitmeniniai namai. Šios komiteto narė Gomes, taip pat Libė atstovai prisidėjo prie šitos iniciatyvos. Šį mėnesį privatumo, vartotojų privatumo ir skaitminių reikalų ekspertai pirmą kartą susirinks ir diskutuos, kaip užkirsti kelią nesažininkoms praktikoms internete. Štai tokie darbai nuveikti, o ko trūksta. ES turi kuo didžiuotis domenų apsaugos ir privatumo e, srityje, tačiau pasaulyje tokių įstatymų vis daugėja. 121 valstybė pasaulyje jau turi tokias taisyklės ar teisės aktus arba derasi dėl jų. Ir dauguma iš jų seka ES ir Europos tarybos nu, pramintomis pėdomis. Tačiau esama ir prieštaraujančių tendencijų, pavyzdžiui, ketinimų pasinaudoti didžiaisiais duomenimis, <clears throat> pabandyti priversti visuomenę e, paklusti tam tikroms tendencijoms. Mums trūksta bendro sutarimo dėl šitų klausimų, dėl priva, vadinamojo privatumo skydo, Tai galbūt pagrindinė iniciatyva, kurią stengiamasi kodifikuoti šią sritį. Prieš dvi savaitės lankiausi Vašingtone ir akivaizdu, kad ES dar laukia iš JAV signalo dėl noro kurti tokią strateginę partnerystę. Aš pasisakau už tai, kad svarbiausias dėmesys būtų skiriamas taisyklių laikymui, si, o ne tiesiog automatiškam duomenų perdavimui į ūsienį. Mes e, šiais metais planuojame atlikti privatumo skydo iniciatyvos peržiūrą, ko dar trūksta ir tikiuosi, kad tai greit bus išspręsta. <clears throat> tai yra daugiau taisyklių, išsamesnių taisyklių mums, ES institucijoms. Taigi būtina reglamento 45 reforma. Vakar aš sakiau pranešėjų ir šešėliams pranešėjams, tai yra nepaprastai svarbu, nes tai būtų signalas, kad ES nevengia savo taikyti to, ką esame numatę duomenų apsaugos reglamente. Ir tokį signalą lengviausia būtų pasiūsti, jei primtume tas taisyklės laiku ir kad jos įsigaliotų gegužės 25 dieną kitais metais, tada, kai įsigalios GDPR. Ir jei norime to, tai institucijoms lieka nedaug laiko pasiruošti. Toliau, e-privatumas. Vyksta dėrybos dėl to reglamento ir tai netgi svarbiau negu GDPR. Skirtumas tarp privačių duomenų ir megaduomenų, neprivačių duomenų skiriamoji riba vis labiau išsitrina automatiniai mechanizmai vis labiau išmoksta pažinti privačius ir neprivačius duomenis. Ir mes turime suvokti, jog kartais duomenys panaudojami be mūsų sutikimo. Mes turime užtikrinti komunikacijų konfidencialumą, kad e, būsimos kartos galėtų pasitikėti, jog yra tam tikra intimi, nepažeidžiama erdvė, kur galima bendrauti asmenims vienam su kitu ir kad ta erdvė gali būti į ją įžengiama tik tai su jų sutikimu. Jūs atlikote savo darbą ir dabar estafetė pereina reglamentuotojui, reguliuotojui. EDPS tenka įvairios funkcijos, tai yra skundų sprendimas, konsultavimas, sankcijos ir rekomendacijos teisės aktų prieimėjams. Jeigu pasitelktume genetinę analogiją, tai atskaitomybę aš sulyginčiau su stuburu, kuris susijęja šias įvairias funkcijas. EDPA turi būti dar aktyvesnė ir orientuota į sprendimus. Mes turime užtikrinti mm, taisyklių laikymasi ir teisės aktų, teisės aktų įgyvendinimą. Aš noriu padėkoti darbuotojams ir generaliniam sekretoriui už jų viziją, už jų paramą ir už tai, kad kitais metais šiame pastate 20 24-26 spalio 2019 metų čia vyks didžiulis renginys domino apsaugos srities, kurį aš vadinu domino apsaugos olimpiada. Ir mes, manau, galėsime pademonstruoti profesionalumą visai domino apsaugos pasauliniai bendruomeniai. Tas susitikimas vyks Strasbūro savaitės metu, kad nesukeltume nepatogumų, o paskutinę dieną ketvirtadienį lauksime ir jūsų tame renginyje. Pirmininkė ir gerbiami nariai, prieš 2,5 metų Vojcekui ir man suteikėte įgaliojimus kurti domino apsaugos viziją, kurti aukščiausio lygio ryšius su, su suinteresuotomis šalimis ir netrukus mes persirisime į šio mandato antrąją pusę. Mes ketiname toliau pertvarkyti savo instituciją, kad jie atitiktų šiandienos poreikius. Mes investuosime į tinkamus žmonės, į jų reikiamus įgūdžius, į valdyseną, kad galėtume atlikti savo funkcijas, teikti jums rekomendacijas dėl stebėsinos, dėl technologijų ir kad teiktume e, aukščiausio lygio sekretoriato paslaugas Europos duomenų apsaugos tarybai. Savo pranešimą baigiu ir dar sėk dėkoju Jums už aktyvų dalyvavimą ir paramą per pastaruosius metus. Su malonu dabar dalyvausiu diskusijoje. Ačiū už komiteto atstovo pranešimą apie 2016 metus. Ir dabar klausimai. Pradėsime nuo pono Boni. Labai ačiū. Labai dėkoju už Jūsų pristatymą. Manau, visa EDPS veikla, kurią pristatėte, tikrai yra labai vertinga. Keletą turiu pastabų. Pirmiausia, informatumų didinimas apie privatumą apsaugą. Kaip vertinate situaciją Europoje? Po to, kai mes, kai mes dėjome pastangas dėl GDPR, dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento, taip pat įgyvendinimo srityje. Ir vertinant visas pusės, e, vartotojai, įmonės, ar jie geriau žino, e, kokios yra teisės susijusios su duomenų apsauga. Ir taip pat, ką reikia daryti ateityje, kad būtų galima užtikrinti desnį matomumą kad būtų galima didinti informatumą. Toliau. Kaip vertinate įgyvendinimo procesą? Prieimimo procesą. Čia turiu galvoje bendrai duomenų apsaugos reglamentą. Žinome, kad kai kurios šalis yra toliau pajudėjusios įgyvendinimo srityje, kai kitos valstybės narės susiduria su daug problemų. Kaip jūs tai vertinate? kaip galėtume paremti valstybės narės ir joms padėti, kad jau žiūrės 25 dieną kitais metais tikrai galėtų pradėti pilnai veikti šis reglamentas. Toliau. Labai svarbu yra nauja jūsų funkcija dėl Europolo domenų, asmens domenų tvarkymo priežiūros. Teisėjas ir su bendravimo tarybos įsteigimu Gal galite daugiau informacijos pateikti apie šį bendrabiavimą? Kam daugiausia dėmesio skiriama? Tikrai, manau, labai svarbu tinkamai suderinti saugumo klausimus ir duomenų apsaugos klausimus. Ir paskutinis dalykas, ką aš paminėti, paskutinis galbūt problema, tai siejasi su duomenų apsaugos etiniu dėmeniu Minėjote etikos patarėjų grupės ir kad EDPS e, imasi įvairių klausimų su tomis grupėmis. Ir tai labai svarbu, kalbant apie dirbtinį intelektą, automatizavimą. Kokius numatote tolesnius žingsnius, ką ketinate pateikti visuomeniai, nes šioje srityje mums reikia gairių. Dėkoju. Dėkoju, Mikalai. Toliau Jan Albišt, prašau. Labai ačiū, dėkoju už pristatymą, dėkoju. Uh, už pristatymą manau, kad darbas labai svarbus yra. Pristatymą pateikite labai aktualiu laiku. Norėčiau dar pridurti keletą klausimų. Taip pat dėl jūsų naujo vaidmens Europolė. Ir taip pat kitais su diskusijomis dėl geresnio sistemų sąveikumo. Turiu galvoje būtent teisės saugos sistemas. Yra daug diskutuojama, link kokias scenarius yra judama. Komisija taip pat kelia klausimus, prašo gairių, kaip turėtų veikti saveikumas šioje srityje. Norėčiau iš jūsų perspektyvos išgirsti, Kaip Jūs manote, koks yra geriausias scenarijus ateičiai, kaip reikėtų geriausiai apjungti tas įvairias duomenų bazės? Čia turiu galvo ir techninę pusę, bet tai taip pat ir tą teisinę duomenų apsaugos pusę. Ar įmanoma pagerinti prieigą prie tų duomenų, o gal reikia naujų taisyklių, naujų standartų dėl duomenų naudojimo tam tikrose situacijose? Manau, čia ypač aktualu yra Europolo praktinis darbas. Tos aiškios ribos tarp informacijos panaudojimo tikslų ten turbūt jau po truputį daros nebelabai aiškios. Tad, na, kėl klausimas, kaip sistemas apjungti, gal apriboti tikslus, kad, ir, ir kad tas tikslo apribojimas realiai veiktų, kad tai nebūtų tik tušti žodžiai. Kitas dalykas. 29 straipsnio darbo grupė. Dėl jos darbo jūs ten dalyvaujate grupėje, taip pat svarstama naujos grupės steigimą. Kur aptartėme būtų visi klausimai šios rytyje, ypač taip pat ir GDPR reglamentas. Kaip matote, pareigimiai darbai ir atsižvelgiant į sekretariatą, ir kalbant apie gairias, kurios reikia parengti šiais tričiai, ar tie pareigimiai darbai juda taip, tokiu greičiu, kad būtų galima tikėtis, jog duomenų apsaugos taryba, naujoji taryba, galės pradėti dirbti, turėdama visas reikiamas gairias, kad viskas jau bus parengta, galbūt kitų metų gegužę. Ar čia galbūt e, parlamento aktyvumo daugiau reikia, kad prisidėtume prie veiklos? Aš supratau, kad gali reikėti dėti ir mūsų pastangų. Dėkoju. Dėkoju, Janai. Natalie Grisberg, prašau. Pirmininkė, dėkoju už veiklos ataskaitą ir du trumpi klausimai. Pirmiausia, klausimas susijęs su tuo, ko klausė jau mano kolegos. Aš norėčiau, kad jūs konkrečiau pristatytumėte savo viziją ir tiksliau galbūt pristatytumėte viziją dėl privatumo skydo peržiūros ir šios skydo įgyvendinimo. Iki 18 metų, 18 metais turėtų jau veikti šis privatumo skydas ir taip pat uh, Reikia geriau suprasti, ar tai yra reikalinga ir valdymo bei koordinavimo mechanizmas, ar jisai yra atitinka lūkesčius ir taip pat, kalbant apie visas priemonės, kurios e, susijusios su MVI, kaip tos priemonės paveiks tokias įmonės ir jūsų manimų, kaip būtų galima geriau paremti tą projektą. Mano kolega kalbėjo apie gairias, kaip galbūt būtų galima tokiu būdu išvengti sunkumų. Ir dar vienas klausimas, kuris yra susijęs su jūsų veiklos ataskaita ir jos pristatymu. Konkrečiai kalbant apie vaikų teisės, vaikų teisų intergrupė. Veikiant Europos parlamente mes bandome kiek įmanoma pasirūpinti vaikų teisėmis ir aš norėčiau uh, sužinoti, ar jūs turite kokių tai minčių, kaip būtų galima skleisti daugiau informacijos apie tai, kaip būtų galima apsaugoti jų privačius duomenis ir kokiu būtų galima imtis priemonių, kad būtų galima geriau apsaugoti vaikų asmenius duomenis įvairiuose tinkluose. Dėkoju. Dėkoju, Natalija. Brigit, kaip tik atvyko, tavęs klausimą paklausti, ne? Ar kažką dar nori pasakyti? Turime šiek tiek laiko paldos klausimams, tad jeigu norite pasakyti dėl to, ką Giovanni kalbėjo, prašau, nedvėjokite. Prašau. Ačiū pirmininkė. Pone Boni. Visiškai suprantu jūsų susirūpinimą dėl tų lygų, kurias minėjote. Na, kalbant apie informuotumo didinimą, tai neužtenka pastangų. Eurobarometro paskutinė apklausa rodo, kad dėl tų svarbių pokyčių, kurie darome bendrame duomenų apsaugos reglamente, dėl, dėl pareigų, kurios stiprinamos yra, nu, visą tai dar nėra iki galo gerai suprantama ir matoma piliečiams. Būtent todėl kartu su Europos komisija, kitais kolegomis, kurie dirba mūsų darbo grupėje, mes e, numatome tam tikrų iniciatyvų Konkrečiai numatome kampaniją greta to, ką jau darome, ką darome kasdieną. Manau, kad ši iniciatyva turėtų būti gyventinta dar prieš e, pradant veikti reglamentui. Ir informatumo didinimas yra nauja EDPS funkcija. Yra apie tai atskirai kalbama e, teisės aktuose. Čia jūsų nuopelnas, Dėl to, manau, kad bus galima skirti daugiau pajėgų šiam klausimui. Taip pat svarbus dalykas yra pavasarį vykstanti konferencija tarp ES ir kitų šalių duomenų apsaugos pareigūnų Kipre. Ir dirbame taip pat Europos tarybos kontekste, bendraujame, bendradarbiaujame. Reikėtų labiau sinchronizuoti pastangas eiti toliau, naudotis ne tik standartiniais kanalais, pasiremti naujomis e, komunikacijomis, priemonėmis. Tačiau taip pat reikėtų steigti e, naujus tinklus, galbūt universitetuose, mokyklose ir taip toliau. Bet be to reikia ir pati kalba turi pasikeisti. Žinočiau, pasimti savo 20 metų patirtimi. Na, mes visi esame teisininkai, IT ekspertai, Ir duomenų apsauga yra labai sudėtingas dalykas. Bet visą tai reikia išversti į labai paprastą kalbą. Nes čia svarbu ne tik duomenų apsaugos dinamiškumas, aktyvumas, orientacija į ateitį, taip pat labai svarbu yra tinkamai formuoti žmonės apie jų jau turimas teisės. Toliau, dėl įgyvendinimo proceso manau, kad judama gerai, tačiau dar daug reikia padaryti. Ir tai turbūt siejasi su kitu klausimu, kurį minėjo Fasladarkt. Matau teigiamų rezultatų. 25 iš 4 nuostatų GDPR, kur, kalbėjo, kur buvo kalbama apie įgyvenimus aktus ir dalyvuotus aktus, dabar jau yra pakeistos ir ten kalbama apie gairias Čia buvo padarytas didžiulis darbas ir reikia dar daug, daug, daug pastangų. Darbo grupės iki 18 metų visko nespėjęs padaryti. EDPB taip pat turės dirbti ties gairėmis. Procesas skaidrus yra prasidėjęs 29 e, straipsnio darbo grupėje. Kaip žinote, GDPR taip pat numato ir konsultaciją su suinteresuotomis šalimis. Procesas yra įtraukus ir man tai atrodo labai svarbu. Aš gal kiek skeptiškai vertinu kai ką, kas vyksta valstybių narių lygių. Kartais kiek fragmentuotai žiūrima šiuos dalykus. Kai kurios šalis labai vėluoja su procesais kitos šalis galbūt savaip interpretuoja šį klausimą. Na, aš turbūt neraginčiau jums papildomų priemonių. Čia galima ir labai apsirkti. Pavyzdžiui, viena šalis parengė įstatymą, kuriuo ketina įgyveninti reglamentą. Na, gal ne iki galo gerai supranta tą požiūrį, kurį mes siūlome. Norėčiau gal pasiūlyti, kad parlamentas ir ypač šis komitetas atidžiau stebėtų tai, kas vyksta valstybių narių lygių. Turite tam puikią priemonę, puikų įrankį. Turite ryšius su nacionaliniais parlamentais. Prieš keletą metų mes dalyvavome labai įdomiame seminare čia. Tad rekomenduočiau tai tęsti, toliau bendrauti su nacionalinis parlamentais ir bendrauti su atitinkamus vyriausybėms. Toliau, Europolas. Bedarbiavimo e, taryba susitiks birželio 13 dieną, tai bus prieš posėdis. Iš GSB jau yra perimtos funkcijos ir buvo perimta jų patirtis Europolas iš karto pradės mus konsultuotis dėl e, naujo operatyvinės veiklos vadovo, kurį Europolo taryba turėtų tvirtinti gegužės antrą dieną. Ir na, nematome čia problemų, bandėdami sinchronizuoti savo funkcijas ir įgaliojimus. Problemų čia nėra. Europos bendradarbiavimo su EDPS. Ir mes laikomės požiūrio, kad mes turime eiti paskui jų veiksmus ir taip pat derinti savo veiksmus su kolegomis. Kitas svarbus dalykas tai, kad bendradarbiavimo taryba greta kitų priežiūros tarnybų, pavyzdžiui, mūtinės priežiūros tarnybos ir kitų grupių, e, jinai veiks šalia ir dėl to reikia sistemos suprastinti. Pagal reglamentą 45001 suprantame, kad bus einama dviejų etapų būdu. Bet manome, kad galbūt reikia ambicingiau žiūrėti ir greičiau, sparčiau harmonizuoti duomenų apsaugos stebėjimą. Vienas iš pačios svarbus aspektas yra tai, kad e, atitinkami teisės saugos e, darbo reglamentos teisės aktai aptarėtų pačios klausimus ir, na, dabar sistema tokia tarsi tripolė, o galbūt reikėtų perėti prie tokios sistemos, kuomet ADPS e taptų centru, kuris apjungtų kitus, e, kitus aspektus. Toliau. E, patariamoji darbo grupė dirba nepriklausomai kitoje institucijoje ir ji renks laikotarpio vidurio ataskaitą, dėl kurios vyks ir viešos konsultacijos. Pernai vyko seminaras su, su teisininkais, Šia, paskui šį, gegužės 6 dieną šiame pastate vyks e, su seminaras su mokslininkais, visais kitais neteisininkais, jau specialistais. Taip pat dar bus dvi atskiros iniciatyvos, kai prašysime iškilių ekspertų pateikti savo nuomonės, kad jie pateiktų projektus nuomonių iki metų galo tai padarytų, paskui būtų galima baigti antrą viešų konsultacijų etapą prieš parengiant galutinę versiją, kuri taps vienu iš pagrindinių dokumentų tarpinį konferenciją, kurią minėjau. Pasakyčiau, kad matome, jog visame pasaulyje didės sudomėjimas etiniais klausimais. Jis supranta, kad duomenų apsaugos įstatymai yra esminis dalykas, tačiau visų problemų neišspręs. Vis geriau suprantama, kad ne viskas, kas, pavyzdžiui, techniškai yra įmanoma, yra priimtina ir iš etinės pusės. Ir įmonė svarsto tuos klausimus. Tad kėl klausimas dėl etinių principų, kas reikia vadovautis ir kas juos turi pasiūlyti, kaip įsigyvendinti, kaip imti tas įvairias taisyklės. Tad konferencija tikrai bus svarbus žingsnis šia, šia kryptimi. Toliau Europolas, mūsų naujas vaidmuo ir kaip tai siejasi su saveikumu. Na, norėčiau pasakyti, kad uh, Tikrai e, turime labai daug domenų bazių, kurios remiasi labai skirtingomis sutartimis, teisinės pagrindais. Tai yra ES istorija, mes tai suprantame. Ir e, tai galim padaryti tik tais dirbant vis ambicingiau. Yra pavojus, kad bus e, bereikalingai išvestumos jėgos, duplikuojant duomenų bazės. Matome, kad tarp kai kurių duomenų bazių e, duomenys yra, tie patys duomenys yra e, sudveinim bereikalo, yra tie patys duomenys laikomi keliose skirtingose duomenų bazėse. Taip pat policijos, tai, tai, kitų teisės pareigūnų prieiga, kad būtų labai sudėtinga prie duomenų pat supratome, kad svarbu yra apriboti prieigos tikslus ir juos kontroliuoti. Tačiau kitas svarbus dalykas yra viena vertus vertinti, kas yra teisės sauga valdant sienas, kitas dalykas bendra, kita teisės saugos veikla. Tad reikia turėti galvoje tą skirtumą tarp pirminių tikslų ir antrinių tikslų. Komisijos aukšto lygio darbo grupė turėtų rytoj paskelbti ataskaitą ataskaita, kurią rengia 8 mėnesius. Mes buvome pakviesti prisijungti prie šios grupės. Ir e, mes galėjome parengti savo pranešimą, padaryti savo pareiškimą. Mes pasakėme, kad e, duomenų apsauga na, netrukdo atlikti harmonizavimo, tačiau taip pat reikia dar įvertinti, kokiu darbu reikėtų šios rytyje. suprantu, kad daugybės gerų tikslų nebus galima gyventi remiantis dabartiniais apribojimais. Ir nenoriu čia pasakyti, kad vien tik keičiant teisės pagrindą galima bet ką padaryti. Ne, tikslo apribojimas yra toks dalykas, kurį reikia gerbti, to reikia laikytis. Tačiau kitas noriu pasakyti, kad duomenų apsauga nėra didelė kliūtis e, sistemų suprastinimui ir harmonizavimui. Toliau klausimas dėl gairių ir darbo grupės. Norėčiau pasakyti, kad be abejo EDPP turėtų būti parengta iki tinkamo termino. Kaip 24 dieną, kitas metas numatęs neformalus posėdis šio klausimu kaip tik. Su kitomis kolegomis dirbame ties e, taisyklių rengimu, ketinimų protokolas rengiamas, sekretariatas taip pat bendarbiauja ir padeda kitiems partneriams ir na, suprantame, kad yra tokia riba tarp to, kad vienas mes turime padėti savo partneriams, dirbti kartu, kita vertus reikia netrukdyti, palikti galimybių mūsų darbuotojams imti savo pagrindinius veiklos ir kalbėti apie EDPB ateitį. Kodėl tai svarbu, nes todėl, kad EDPB bus juridinis asmuo ir remsis EDPS. Taigi iš administracinės pusės bus atskaitomybė. Čia turiu galvoje ir e, infrastruktūrą, darbuotojus, e, biudžetą, taip toliau, taip toliau. Tad tikrai procedūros yra sudėtingos. Bet, na, pažanga džiugina. Dar dėl gairių. Aš manau, kad e, darbo grupė tikrai parengs daug dokumentų Jau parengė daug dokumentų, kai kurie yra labai statingi, kai kurie administracinio pobūdžio, ypač jie šie yra statingi dokumentai. Ir manau, kad reikia laikytis GDPR teksto ir nesim, nesimti per didelio aktyvumo. Nepamiršti, kad GDPR numato atskaitumo principą. Mes jau negalime atlikti visko už duomenų apsaugos pareigūnus. Negalime jų namų darbužės daryti. Mane stebina tai, kad kartais tie patys e, asmenys, kurie norėjo, kad GDPR būtų lankstesnė, dabar jau nori, kad gairės būtų labai griežtos ir viską griežtai nustatytų. Taigi reikia čia grįžęs pusiausvėros, reikia suprasti viską, viskas, tik suprasti, kaip judėti tolin. Toliau, kitas dalykas e, - privatumo skydas ir vaikai. Geras klausimas. Kaip jau sakęs, e, privatumo skydas bei e, pasakyčiau, kad mūsų tarnybos, kitos tarnybos ne iki galo yra patenkintos saugiklių būklė, kiek saugiklių yra numatyta, tačiau mes gerbėme esamą sprendimą ir mes įgyvendysime ir suprantame, kad įgyvendinta daug yra pagerinimų, matyti taip pat daug pagerinimų. Ir svarbiausias dalykas vis tik yra, kad vis tik svarbus aspektas yra stebėjimas, o ne komercinė pusė. EDPS ir 29 straipsnių darbo grupė jau pabrėžė kai kurios nuogastavimus ir manome, kad kai kuriuos nuogastavimus galima bus išspręsti, jeigu bus tinkamai įgyvendinti nes iki šiol trūko tinkamo gyvendinimo. Taip pat ir dėl kai kurių nugastavimų dėl stebėjimo. Taigi dabar reikia įgyvendinti sprendimą. Tas paskatino ir su, jis dėl JAV. Kolegoms sakėme, kad mums reikia signalų, mums reikia ženklų, kaip dirba jų atitinkama tarnyba. reikia gauti daugiau informacijos apie sprindų 02 skirsnį. Taip pat 12333 e, įsakymą ir kitus teisės aktus. Jeigu matysime, kad mūsų tokinis partneris nori toliau gauti duomenis pagal tą sprendimą, tuomet reikia užtikrinti tinkamą gyvendinimą pasipratome, kad dėl dėlių pasikeitimų administracijoje tai bus panašus dalykas, kaip ir buvo e, surinkus Obamos administraciją, kad reikėjo tiesiog palaukti, kol bus paskirti visi aukštesniai pareigūnai. Tačiau tikiuosi, kad, tai, kad dėl to nebus vėluojama rengiant bendrą peržiūrą. Domino apsaugos tarnybos jau rengia ES delegaciją, mes jau esame pasirengę ir, na, procedūra turi būti tinkamai gyvendita. Kad nebūtų grįžtama prie anksčiau buvusios situacijos. Ir dar norėčiau pasakyti, kad e, privatumo skydas yra praeitimi paremtas instrumentas, o ne ateitimi. Tai reiškia, kad kalbama tik apie duomenų perdavimą, bet dabar pagal GDPR pasakytina, kad šis reglamentas taikomas yra tiems, kas teikia paslaugas ir profiliuoja asmenis, žvelgiant iš visų paslaugų perspektyvos. Taigi, privatumas kitas yra svarbu, svarbi investicija, tačiau reikia turėti galvoje ir tolimesnę perspektyvą ir tolesnė perspektyva jį turės pakeisti tvirtesnį, geresnį sistemą, kuri geriau dėrės su tesnėmis sistemomis. Dėl vaikų Na, vienas svarbus dalykas yra informatumo didinimas. Čia svarbus dalykas yra valstybių narių sprendimo stebėsena. Svarbus klausimas, pažiūrėjau, yra amžiaus tikrinimas. Nuo kokio amžiaus jau numatytos tam tikros apsaugos priemonės. Pavyzdžiui, reglamente, kad aš 5001 e, ten siunčiami yra atitinkami signalai institucijoms ir tikiuosi, kad valstybės narės taip pat pasuks tą pačią pusę. Šimtas straipsnių darbo grupė dės pastangas, kad galėtų parengti įvairias iniciatyvas, taip pat ir pamatudinimo kampaniją, kaip tik jūsų minėta kryptimi. Kad galėtų lab, platinti informaciją apie tai, kokių, kokių pasiekmių gali būti dėl informacijos rinkimo, informacijos dalinimuose. Dėkuoju. Labai ačiū. Turime laiko, bet tik keliems trumpiems klausimams. Iš smalsumo norėčiau pasidomėti. 29 straipsnio darbo grupė buvo sušaukta dėl direktyvos, kuri buvo atšaukta reglamento, dabar kuris įsigaliojo. 95 metų direktyva buvo atšaukta ir atsirado nauja priemonė. Ar yra numatyta keisti 29 straipsnio darbo grupės pavadinimą? Ponas Bekeris. Ačiū pirmininkė. Vienas klausimas. Kokį vaidmenį anonimizavimas suvaidina ir pseudominizavimas, kaip pseudonimai yra skiriami šalia anonimų. Ar dar būtų klausimų? Suprantame, kad žmonės netaip jau rūpinasi pavadinimais, akronimais, jie žino, koks tai yra tinklas 29 straipsnio darbo grupė dinks po kelių mėnesių, taigi jeigu jūs kalbate apie šios darbo grupės pavadinimą, tai nereiktų jo keisti, nes bet kuriuo atveju keičiasi teisės aktas ir nustoja dirbti ši darbo grupė. Mes suprantame, kad yra tų panašumų tarp direktyvos ir reglamento, bet mes, manau, eisime čia teisinga linkme. Taigi esu įsitikinęs, kad neįvyks jokia sumaištis. Dėl kito klausimo, man atrodo, kad dabar reglamente yra numatyti labai aiškus signalai, kurie leidžia kontroliuojančioms institucijoms supaprastinti savo kasdienį gyvenimą, susitelkiant ties ta informacija, kuri yra susijusi su identifikuojamais asmenimis. Tais atvejais, kai nėra jokių ketinimų tiesiogiai identifikuoti asmenis, bet kai teisinė prasme galioja tas reglamentas. Taigi tai yra galimybė užtikrinti tam tikrus saugiklius praktikoje. Tačiau patirtis rodo, kad pseudonimizavimas Tai yra toks testinis procesas ir dabar egzistuoja tam tikros technologinės tendencijos, kai asmenys lengviau atpažina, atpažįstami, identifikuojami. Tai dar norėčiau pasakyti, kad po 10-15 metų aš manau, kad apskritai išdings duomenų, asmens duomenų savoka, nes technologijos susijusios su didelių duomenų profiliavimu ir dirbtiniu, dirbtiniu intelektu leis reidentifikuoti asmenis, netgi gavus anonimišką informaciją. Tas pats bus ir su pseudomizuota informacija. Taigi aš tikrai pritariu toms pastangoms, kurių imamasi teisės aktais tam, kad būtų uh, užtikrinami atitinkami saugikliai ir kalbant apie techninę analizę, labai svarbu raginti kontroliuojančias institucijas pseudomizuoti duomenis ir pas mus egzistuoja tam tikras tinklas, ne teisininkų, bet tokių tyriejų, mokslininkų tinklas, kur bandoma daugiau dėmesio skirti tam tikriems e, pritaikymo klausimams, kaip praktikoje tie duomenys gali būti pseudomizuojami ir Aš manau, kad tas darbas duos galiausiai rezultatų ir tuos rezultatus mes viešai paskelbsime. Taigi, iš tiesų tai yra labai įdomi sritis, kur tikrai ir duomenų apsaugos pareigūnai ir kontroliuojančios institucijos gali investuoti daugiau savo laiko ir pastangų. Dėkoju. Jeigu daugiau klausimų nėra, baigsime šį darbo atvarkės klausimą, bet dar norėčiau pasakyti, kad Savaikumo ataskaita bus pristatyta komitete gegužės 29 dieną komisaro King. Ir tai rodo, kiek daug klausimų, kuriuos mes svarstome, susijęs su jūsų darbo sritimi ir reikalingi jūsų patarimai ir žinios. Taigi mes laukiame tolesnio bendradarbiavimo ir pastebime, kad jūs minėjote kelias datas savo pristatymę, taigi mes tikrai labai laukiame to artimo darbo Ačiū už pristatymą, ponia Butarelį. Dėkoju kolegoms už klausimus. Dėkui. Kolegos, dabar perėsime prie užsakytos mūsų ataskaitos apie kovą su terorizmu ir terorizmo grėsmės. Tai yra studijos pristatymas. Europos parlamento piliečių teisų ir konstitucinių reikalų teminio skyriaus užsakytas tyrimas, kalbant apie terorizmą, terorizmo tendencijas, grėsmes ir politiką ES. Septynios konkrečios temos septyniose šalyse yra aptariamos ir mes prašėme, kad toje studijoje būtų galima pateikti dabartinės politikos sąrangos įvertinimą ES kovoje su terorizmu, ypač vertinant spragas ir trūkumus ir persidengiančias politikos rytis, kalbant apie tarptautinę, tarpžinybinį, tarptautinį tarpžinybinį bendradarbiavimą, pasienio kontrolę, sprogmenis, šaudmen, ša, šaunamosius ginklus ir teroristinę veiklą ir panašiai. Ir taip pat kova su radikalėjimu. Taigi numatytos politikos priemonės, kalbant apie ES kovos terorizmų politikos ateitį, čia yra du tos studijos autoriai atvykę pas mus. Bibi Van Ginkel iš Tarptautinės kovos terorizmų, Tarptautinio kovos terorizmo centro ir Vim Vensing iš PVC. Taigi, norėčiau paprašyti abiejų autorių dabar pristatyti studijos rezultatus. Jums skiriama 7-8 mintis kiekvienam. Kartu jūs pristatymą pristatysite tą tyrimą puiku tai jeigu manoma, kuo trumpiau, tuo geriau būtų. Tada gal, būtų galima daugiau dėmesio skirti klausimams ir atsakymams. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę mums šiandieną pristatyti mūsų studiją čia šiame lybė komitete po teroristinių išpolių, kurie vyko neseniai Londone ir Stokholme. Geriausias būdas, kai būtų galima suvienyti nacionalinius, suvienyti nacionalinius veiksmus. Na, vienas dalykas imtis tų veiksmų tik tai parodant, kad kažkas yra daroma, o kitas dalykas yra atsižvelgti ir į vertybės ir parodyti, kad atitinkami veikėjai yra atsakingi už tai, kad būtų vertinama saugumo situacija, kad būtų įgyvendinama politika, siūlomos naujos politikos priemonės, kurios būtų adekvačios, darnios ir veiksmingos per ilgą laiko tarpą. Ir būtent turėdami tokį tikslą, Europos parlamento atliktoje studijoje ir bandėme įvertinti dabartinę ES veiksmų visumą kovoje su terorizmu, ypatingai atsižvelgiant į spragas, trūkumus arba politikos dubliavimą įvairiose srityse, turint omenyje tarptautinį ir tarpžinybinį bendradarbiavimą, duomenų mainus, išorės sienų saugumą, prieigą prie šnomų ginklų ir sprogmenų, taip pat ir teroristinės veiklos ribojimą. Teroristinė teroristų elgesio kriminalizavimą ir kovą su radikalėjimu. Studijoje taip pat bandoma įvertinti, kiek veiksmingai yra įgyvendinama politika valstybėse narėse ir kiek legitimi ir nuosekli yra ta politika. Tyrėjų komanda, tarptautinio kovos su terorizmu centro ir PVC komanda įvertino kovos su terorizmu priemonių įgyvendinimą septyniose, septyniose temose ir buvo parinktos septynios valstybės narės kiek įmanoma studijoje buvo numaty, surasti geros praktikos pavyzdžiai įvairiose politikos rytise valstybėse narėse, kurie gali įtakoti ir politikos kryptis ateityje. Studijoje įvardėjami politikos pasirinkimai ir veiksmai toliau kovoja, vykdant kovos su terorizmo politiką Europoje ir daugiausia dėmesio skiriama būsimoms grėsmėms. Ir taip pat, kaip būtų galima kūrybingai ir racionaliai sukurti politikos sprendimus. Ir šiandieną kartu su kolegė Vibi mes pristatysime savo tyrimo rezultatus, kad galėtumėme pailustruoti tuos, e, pateiksime tam tikrų pavyzdžių. Dėkoju, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. D Kovos su terorizmu politikos pagrindas, aišku, yra siekti efektyvaus rezultato. Ir logiška, kad po, kokį, po kiekvieno tokio išpolio kyla klausimas, ar teisingai pasirinkta politika ir ar ji tinkamai yra įgyvendinama, ar nereikia naujos politikos. Tai aš galėčiau pateikti nemažai priežasčių ir pavyzdžių, kad, na, čia skaidrėje mes pateikėme medžiagos iš, iš polių Švedijoje ir tada na, kyla klausimas, ar ta politika, kuri vykdoma, yra adekvati, kad būtų galima reaguoti į tai ar užkirsti tam kelią. Pažvelkime į šį išpolį ir bandant įvertinti kovos terorizmų politiką ES, tai buvo pavienis veikėjas, prieglopščio prašytojas, kuris to prieglopščio negavo, žmogus, kuris tikriausiai buvo įsitraukęs į smulkius nusikaltimus, netoks, kuris buvo kažkokio tai stambaus tinklo veikėjas, kuris bendravo labai intensyviai įvairiuose tinkluose, kuris iš anksto labai gerai viską suplanavo, logiškai įvertino visus veiksmus, kaip įsigyti ginklų ir panašiai, tai tiesiog žmogus, kuris pavogė e, sunkvežimį ir e, jį įvarė į žmonių minę. Mes tai vadiname paprasto gyvenimo e, elementų panaudojimas. Ką tai reiškia vertinant grėsmes ir vertinant politiką ir ką čia būtų galima padaryti. Žinoma, atsakymas į tokius išpolius nereiškia, kad reikia labiau kontroliuoti logistinę kontrolę ir finansinius rautus. Mes turime čia ieškoti prevencinių priemonių ir suprasti radikalėjimo procesą ir galbūt investuoti daugiau į tam tikrų signalų atpažinimą, tokių ankstyvų perspėjimo signalų atpažinimą. Ir man atrodo, kad dar vienas įdomus dalykas, ko galėtumėme pasimokyti ir įgyvendinti, tai šiek tiek užbėgti įvykiams už akių, kiek įmanoma. Ir jeigu pažvelgtumėme į šią kreivę, šią skaidrę, labai svarbu suprasti, kas yra naudinga tokiais atvejais. Yra naudinga šiek tiek daugiau ir geriau sužinoti, kokios vystosi tendencijos. Ir aš čia pateikiau skaidę, kuri parodo daugiau apie tai, kaip veikia tie pavieniai teroristai. Ir ta ilgalaikė analizė, kuri yra labai svarbi, kuri nurodo tendencijas, tendencijas, kurios galbūt dar bus aktualios per ateinačius penkerius metus, mes matome čia, kad tikrai auga tokių pavienių veikėjų veikla, teroristų veikla. Ir tai yra labai svarbi informacija. Tai reiškia, kad saugumo ir žvalgybos agentūros turėtų pakoreguoti savo darbą, kaip jie renka informaciją, kad galėtų užkirsti kelią, ko galima anksčiau numatyti tas tendencijas, užkirsti kelią tokiems įvykiams. Kitoje skaidrėje mes matome dar vieną tendencijų analizę, kuri rodo, kad pastarosius metus matome, jog naudojame vis įvairesni ginklai ir vis kiti taikiniai pasirenkami. Tai reiškia, kad saugumo ir žvalgybos agentūroms dirbti tampa sudėtingiau, kadangi sudėtingiau apsaugoti kažką nuo sunkvežimio, kuris e, įvažiuoja į minę arba kuris, žmogus, kur, žmogaus, kuris griebia peilį ir užpuola žmonės. Taigi tai yra svarbus dalykai, tai nėra kažkoks tai krištolo kamolys, bet jis leidžia mums geriau planuoti ir numatyti e, galimas tendencijas. Taigi tai tiesiog rodo, ko trūksta kartais ir ką mes būtent akcentuojame savo ataskaitoje, mes manome, kad būtų svarbu investuoti į ilgalaikės grėsmių analizės, geriau pasirenkti tokioms grėsmėms ir leisti viešai prieinamam viešai prieinamai e, grėsmės analizai, ataskaitoms, kur nušviečiama dabartinė situacija, o ne Europolo paskelbta metinė kažkokia tai ataskaita kur kalbama apie dalykus, kurie prieinami tik tai daliai žmonių. Reikia derinti informacijos šaltinius ir skelbti juos viešai, kad e, būtų galima tuo pasinaudoti ir būtų galima užtikrinti nuoseklumą tarp įvairių veikėjų, kurie įsitraukia į šią veiklą. Ir dar Čia taip pat matome štai ką. Jeigu įvertintumėme kovos su terorizmu politiką ES, tai bendrai matome, kad jos orientuotos į krizę. Ir šioje skaidrėje yra visa politikos priemonių apžvalga, strategijų, veiksmų planų apžvalga, būtent kas buvo daroma kasmet. Ir čia matome, kad kas kart, kai kyla, ter, kai atsirand, įvyksta teroristinis išpolis, pradedama kalbėti apie naują politiką. Ir kyla klausimas, ar taip yra dėl to, kad atliekama išsami analizė, kuri įrodo, kad reikalinga nauja politika, ar tiesiog yra pasinaudojama ta galimybė prastumti tai, kažkokias tai naujas kelias priemonės, nesigilinant, ar ji yra reikalinga ir kokį poveikį ji turės, siekiant, ko galima daugiau veiksmingumo. Taigi viskas orientuojama į krizę, kai tuo tarpu čia pateikėme atitinkamą apžvalgą. Aš suprantu, kad čia sudėtinga viską išvelgti, nes tikrai labai daug yra informacijos, bet čia jau atrinkome visą tai, ką daro ES ir daug kas yra daroma, daug ko buvo pasiekta. Aš aišku turiu pabrėžti ir tai, bet tai tuo pat metu matome, kad trūksta, trūksta nuoseklumo ir darnumo. Ir um, kolega mano pateiks daugiau informacijos apie tai, kaip dalyjamasi duomenimis, kalbant apie sienų kontrolę. Jeigu pažiūrėtumėme, kas buvo pasiekta ES lygmenių, tarkim, bendradarbiavimo, duomenų mainų, sistemų kūrimų, duomenų bazių kūrimų srityje, tai matome, kad, tarkim, Europolo, Europos kovos terorizmų centro įsteigimas, čia yra minėtinas dalykas, taip pat kovos terorizmų grupė įsteigta, ji irgi buvo sustiprinta ir buvo numatyta bendra platforma praeitais metais tam, kad būtų galima keistis informacija tarp saugumo tarnybų ES. Taip pat yra nemažai sistemų domenų bazių dėl sienų kontrolės ES šiandieno erdvėje. Šios priemonės, aišku, prisideda prie saugumo ES ir to saugumo ne, nebūtų matyti įmanoma pasiekti be ES, tačiau ne visos ES priemonės, kurių tikslas kovoti su terorizmu, panašu, kad sukuria pridėtinę vertę, kaip yra skelbiama. Pažvelgus į sienų valdymą, tarkim, matome, kad dauguma priemonių sustiprina išorės sienų saugumą, bet nėra jos kuriamos konkrečiai kovai su terorizmu. Ir kova su terorizmu dažnai net nėra pagrindinis tokių priemonių tikslas. Ir vis tiek nemažai, nemažu, nemažai atvejų susijusių su terorizmų grėsme ar incidentais tam tikrais paskatino tokių priemonių sukūrimą siekiant geriau užtikrinti, geresnį užtikrinti sienų saugumą jeigu pažvelgtumėme į pažangių sienų sistemos pridėtinę vertę kovai su terorizmu, čia matome, kad ta pridėtinė vertė tokia kaip ir nėra labai didelė atlikus tam tikrus vertinimus. Ir taip pat e, kalbėjome su įvairiais asmenimis, kurie yra atsakingi už tą darbą. Tai jie tikrai pabrėžė, kad e, tai prisideda prie kovos su terorizmu. Dar vienas svarbus dalykas yra keitimasis informacija. Kaip teigia komisija 16 metų rugsėjo mėnesį, jie teigia, kad esant terorizmo grėsmiai, saugumo patikrinimo efektyvumas labai priklauso nuo keitimos informacija ne tik tarp teisės saugos institucijų, bet taip pat ir tarp žvalgybos tarnybų veiksmingas savalaikis keitimasis informacija tarp atitinkamų institucijų yra būtina sąlyga siekiant sėkmingai įgyvendinti kovos su terorizmu veiksmus. Tačiau matome, kad vis tiek yra dar daug susiskaldimo ir nacionalinių ir ES lygmenių, dėl to atsiranda saugumo spragų. Čia matome, kad kompleksiškos teisinės sistemos ir tas sudėtingas e, policijos ir saugumo tarnybų darbas ir tie darbo skirtumai neleidžia veiksmingai dalintis informaciją tokioms tarnyboms valstybėse narėse ir tarp jų. Ir taip yra ne tik dėl saveikumo problemų. Ankstesnėje skaidėje mes bandėme parodyti, kas atsitiktų, jeigu atitinkama informacija ir duomenų bazės valstybėse narėse egzistuoja, bet nėra tuo, ta informacija keičiamasi, tai jeigu nėra dalyjamasi aktuali informacija su valstybėm, kitomis valstybėmis narėmis ir visoje ES tuomet atsiranda rimtų saugumo spragų, kaip pažymė ir pati komisija. Nepaisant to, kad egzistuoja formali politinė sąranga informacijos mainams ir bendradarbiavimui, pasitikėjimas susijęs su asmeniais kontaktais kitose valstybėse narėse vis tiek dar yra svarbiausias ingredientas siekiant veiksmingo bendradarbiavimo ir informacijos mainų. Kita vertus, tos problemos, kurios atsiranda praktikoje, yra susijusios su ta, kad tuo, kad trūksta pasitikėjimo valstybėse narėse ir tarp jų. Ir daug ekspertų pažymėjo ir tai, kad trūksta noro keistis informaciją per veikiančias ES sistemas. Tam tikros tarnybos skundėsi, kad kai kurios šalys naudoja daug informacijos ir ją dalina, kitos jie bando pasinaudoti labai laisvai. Ir pavyzdžiui, Europolo sistemoje yra pateikiama daug informacijos, tačiau bandant surasti informaciją toje sistemoje, galiausiai tie ekspertai suranda tik tai jų pateiktą, suranda tik tai jų pateiktą informaciją. Tai reiškia, kad galbūt ne, netrūksta tos informacijos ir galbūt per daug dalyjantis irgi gali būti srautai per dideli. Taigi svarbiau čia galbūt yra pažymėti duomenų kokybės klausimą, nes e, tie duomenys turi būti išanalizuojami ir tie stambiai duomenys gali būti naudingi, tačiau vis dar e, daug tos, to tokio paprasto rankinio darbo reikia atlikti, vertinant ir analizuojant tos duomenys. Dėkoju. Čia duomenų dalymasis sienų kontrolės rytyje, tačiau aišku labai svarbu paminėti ir tų e, kovos su terorizmu politikos e, priemonių aktualumą. Ir vienas dalykų, ko būtinai reikalinga, tai strateginė vizija ir koordinavimas, tokios gairės, nes dabar turime įvairias politikos sritis, e, tai tam tikra priemonių dėlionė, bet strateginių gairių trūksta. Ir tam tikslui, aišku, reikia lyderystės ir čia tas skaidė, su kuria esate susipažinę, bet daugeliui su tuo nesusijusių asmenų tai stebina, nes iš tiesų daug veikėjų yra įtraukti į politikos formavimą, įgyvendinimą, siekiant gerų rezultatų, tačiau visuomet atsiranda konkurencija ir tai nėra naudinga. Tokios gairės reikštų, kad būtų galima įtraukti ir trumpalaikius ir ilgalaikius poreikius. Reikia pasiruošti ateičiai ir bandyti atremti grėsmes. Reikalinga tendencijų analizė, kaip sakiau, ilgalaikių tendencijų analizė, projektuojant viską į ateitį ir taip pat reikalinga reguliariai vertinti grėsmes ir dalintis tą informaciją. Vienas toksai paskirtasis asmo, kuris galėtų būti kaip orientyras irgi būtų labai naudinga. Ir taip pat šalia to dar keli dalykai, kuriuos norėtumėme pažymėti, ką surasite ir mūsų rekomendacijose. Yra 23 rekomendacijos mūsų ataskaitoje pateiktos, mes tik kelias čia pakomentuosime. Kaip sakė mano kolega, kolega jau yra labai daug priemonių ir daugelis tų priemonių yra aktualios, tačiau uh, kartais yra ir dubliavimo, yra ir spragų, ir, kaip minėjau anksčiau, po kiekvieno išpolio tarsi iškart žmogiškai yra tarsi sureaguojama ir bandoma siūlyti naujas priemonės, nes akivaizdu, kad kažkas nepavyko. Tokia daroma iš karto išvada. Tačiau daugelis dirbančių šioje srityje sako, kad būtų kur kas geriau, jeigu būtų patobulintos tos priemonės, kurios jau egzistuoja, kad būtų galima labiau bendradarbiauti, bet nebūtina čia skelbti naujas priemonės, kai klausėme, kas galėtų pagerinti jų darbą, jie sako, na, mes negalime čia dar ko nors sugalvoti, ko mums reikėtų, taigi tų priemonių kaip ir pakanka, reikia patobulinti tas, kurios egzistuoja. Reikia investuoti į pasitikėjimo tinklus, kaip pabrėžė ir mano kolega, Vietoj naujų platformų reikia tokius mm, kurti informacijos mainų modelius, taip pat dalintis informaciją apie tai, kaip dirba įvairios valstybės. Ir mes norime užbėgti įvykiams už akių ir tam reikia prevencinius veiksmus stiprinti šioje strategijoje. Ir viena rekomendacijų būtų toks siūlymas, kurį pateikėme, atsiskaitimo sistemą valstybės narėse numatyti, nes prevencija vyksta labai laisvanoriškai kol kas. Reikia investuoti daugiau šias priemonės, kad tokia atsiskaitimo sistema egzistuotų ir būtų galima įgyvendinti tas prevencijos priemonės, žiūrėti, kaip jos yra įgyvendinamos, kad čia ir skaidrumo būtų ir tam tikro kolegų spaudimo. Ir taip pat mes manome, kad čia būtų galima dar tą politikos ciklą patobulinti. Mums <clears throat> ankstesnėse skaitėse mes tai rodėme, būtent, kad po kiekvieno išpolio priemonės, institucijos veiksmų planai ir galiausiai jau strategijos rengiamos. Žinoma, labiau pamaščius, tai pirmiausia reikia išanalizuoti tendencijas ir tada parengti strategiją, trumpalaikės priemonės, e, strategija, veiksmų planas, platforma ir priemonės, bet panašu, kad čia priešingai viskas dažniausiai yra daroma. Taigi reguliariai vertinti grėsmės, poreikius, e, pažangių, ieškoti sprendimų, nes dažnai matome, kad yra daromos prielaidos rengiant priemonės, kurios nėra pagrystos įrodymais ir jos tikrai ne, nebūna tuomet labai veiksmingos. Taip pat reikia atlikti poveikio vertinimą ir kad būtų galima iškirsti kelią nepagėdaujamiems rezultatams. Taip pat e, reguliariai reikia konsultuoti su ekspertais dėl to, ko jie tikisi ir ko jų manimų uh, reiktų pasiekti tomis priemonėmis ir kaip jos paveiks situaciją. Taip pat reikia stiprinti priežiūrą. Ir taip pat čia tenka nemenkas vaidmuo šiam komitetui. Ir dar vienas dalykas. Čia matote tas nedidelis gabalėlis, nedidelė dalis, kuri būtent skirta stebėsenai ir vertinimui. Bet jeigu rimčiau būtų atliekamas tas darbas, tai tada bent jau tas gabalas turi būti tokio paties dydžio kaip ir priimamų priemonių gabalas. Taigi dėkoju už galimybę pristatyti pagrindinės išvadas. Iš ties labai įdomus pranešimas ir ataskaita. Kolegos, galite atspausdintą ataskaitos kopiją pasimti čia šalia. Ir aš tikiuosi daug klausimų šią temą, prašyčiau kalbėti, klausti trumpai. Skirsiu žodį pagal tą tvarką, kurią koordinatoriai nurodė. Arba jūs, prašau, pakelkite ranką tie, kas norite kalbėti. Pirmasis Lopes Aguilar paprašė žodžio pirmas, taigi jis klausimas, klausimą užduos pirmas, bet stenkitės kalbėti neilgiau kaip dvi minutės. Žinoma, ši tema, šis klausimas yra iššūkis. Iššūkis taip pat libe komitetui galėtume užtrukti valandų valandas. Tačiau <clears throat> aš užduosiu trumpą aišku klausimą, bet visų pirma dėkoju už atliktą darbą, už pranešimą ir už labai išsamų dokumentą. Mes jį įsigilinome ir toliau analizuosime. Bet aš noriu paklausti apie kalėjimų sistemą ir koks yra jos indėlis. Man atrodo, nepakankamai skiriama dėmesio kalėjimų sistemai kokios yra gerosios praktikos tam tikrose valstybėse narėse, ko jos galėtų mus išmokyti, kaip išvengti radikalizavimo kalėjimuose ir kaip įgyvendinti deradikalizavimą, vykdant socializavimą ir švietimą kalėjimuose. Mes turime užtikrinti, kad kalėjimai nebebūtų laboratorija tiems, kurie propaguoja neapykantą Ir antras klausimas. Kokį vaidmenį turėtų atlikti ES antiterorizmo koordinatorius, nes tokia pareigybė yra. Dažnai kalbame apie Europolą, Eurojustą, tačiau pamirštame koordinatorių. Tas asmo turėtų atlikti tam tikrą rolę ir suteikti papildomos vertės kartu su institucijomis, kurios vykdo antiteroristinę politiką valstybės narėse. Hala Aho dėl Stoholmo išpolio nepaprastai sunku arba netgi neįmanoma sustabdyti vadinamai vienišą vilką, kuris pasinaudoja, tarkime, automobiliu E, tas asmo, rodos, buvo užpykęs dėl to, kad buvo atmestas jo prieglopšio prašymas. Galbūt jisai taip rado išraišką ar prasme, kerštaudamas prieš Švediją. Prieš kelis metus panašus atvejs buvo, kai asmo iš Eritrėjos subadė, mirtinai subadė kelis, metus, e, kelis žmonės Švedijoje. Stoholmo atveju aš manyčiau, kad problema yra netinkamos prieglopšio procedūros. Prieglopšio prašytojai turėtų būti laikomi izoliuoti, kol jų svarstymas vyksta ir tai būtų buvę galima išvengti Stokholmo išpolio. Taip pat reikėtų daugiau <clears throat> keistis informaciją ir kalbėti apie deradikalizavimą, tačiau Stokholmo atveju ne šitos priežastys buvo pagrindinės. Sargentinį. Du kolegos, ką tik kalbėję, aiškiai apibrėžė problemą. Jei politikai nesutarė, kokios yra teroro išpolių priežastys, tai labai sunku parengti politiką, kuri būtų visiems bendra. 2004 metais aš dirbau Amsterdamo savivaldybėje. Tais metais buvo nužudytas Teo Van Hoch ir pasiekmes buvo jaučiamos visose srityse. Amsterdamo srityse mes pradėjome vykdyti deradikalizavimo programas, jos buvo užbaigtos maždaug 2010 metais, po to Sirijos karas, džihadistai Ir dabar susidomėjimas deradikalizavimo programomis atgimsta, bet būtų spragos. Mano klausimas jums štai koks. Kaip neprarasti dėmesio, nes politikų dėmesys yra laikinas, o kartu su juo m, mm, nukrypsta ir finansavimas. Kaip mums nenukreipti akių nuo aktualių temų, kaip išlaikyti jas politinėme dėmesio lauke. Ir dar apie tuos teroristus, vienišus vilkus. Ar yra analizė, kaip užkirsti jiems kelią? Ar tai turėtų būti ilgalaikis mm, požiūris, ilgalaikė strategija, kaip geriau pasirenkti ateičiai? Koks tai turėtų būti darbas? atliktas, kad e, užkirstume kelią vienišiems vilkams. Ir dar. Šiame parlamente jums nereikia mūsų atversti į tikrąjį tikėjimą, taip sakant. Mes kalbame vieną kalbą, bet e, po išpolių turime parodyti, kad valdome situaciją. Tai yra paskelbti tokias priemonės, kad asmenys piliečiai tai pajustų, nes jeigu jie to nepajunta, vadinasi, priemonė yra fiktyvi. Panašu, kad kartais niekas neturi atsakymų į šios klausimus. Sofija Intveld, ačiū pirmininkė. Ir dėkoju prelegentams, ekspertams, taip malonu jūs čia matyti jūsų ataskaitą perskaitysiu nepaprastai susidomėjusi, nes parlamentas jau seniai reikalauja antiteroristinės politikos peržiūros. Seniai to reikalaujame. Pats laikas parengti mums patiems politikos įvertinimą, peržiūrą. Kaip geriausiai kovoti su terorizmu virto labai ideologizuotomis diskusijomis, o apie rezultatus menkai kas begalvoja. Halalo kolega mato ryšį su imigracija, bet čia savokų klausimas, ko gero. Jūs sakote, susernės asmuo iš keršto nukreipto prieš valstybę, visuomenę vakarų pasaulyje ar pasaulio apskritai pasinaudoja peiliu ar sunkvežimiu. Ar jis jau teroristas? <clears throat> Daug asmenų yra, kurie nužudo kitą asmenį dėl politinių motyvų, bet jie, jų ne, nevadiname teroristais. Taigi savokos šiek tiek šiuo metu jų ribos yra išplaukusios ir jomis pasinaudoja ksenofobinių požiūrių, pažiūrų propaguotojai. Radikalizavimas šitą savoką irgi paminėta. Aš verčiau renkuosi terminą e, smurtingas ekstremizmas. Daug yra radikalų, bet ne, jie nebūtinai grėbėsi smurto. E, Aš matau už akademinio pasaulio ribų daug pastangų pabandyti suprasti, kodėl žmogus pasiduoda ekstremistinėms e, e, ekstremistiniai propagandai. Kodėl vienas jai pasiduoda, o kitas atsispiria. Menkai tai išmokome iš istorijos. Esame matę skirtingų terorizmų bangų. Ketvirtajame dešimtmėje, praeitame amžiuje, daug žmonių vyko į Ispaniją kovoti pilietinėme kare. Ir jų mentalitetas, kalbėsena ir pažiūros buvo panašios į šiandieninės teroristų. Aš norėčiau suprasti, kas žmogų užveda, taip sakant, nes tuo keliu galbūt būtų galima užkirsti kelią radikalizavimui. Terorizmas, nepamirškime, Europoje egzistavo net iki rugsėjo 11-osios išpolių JAV. E, jeigu pažvelgtume į praeitį kelis dešimtmečius, pamatytume taip pat terorizmo tam tikrų išpolių suaktyvėjimo. Ir mes menkai te pasimokėme iš tų terorizmo e, bangų, kurias patyrėme Europoje per kelis praėjusius dešimtmečius. Albrecht, dėkoju už atliktą darbą ir už pranešimą. Puiku, kad pradedame aiškintis mūsų politikos poveikį ir veiksmingumą šioje srityje. Daugybę kartų diskutavome, priėmėme įvairias, įvairių priemonių, ne visai suvokdami, kurią kryptimi einame. Panašu, kad sukūrėme 29 atskiras erdves ir aktualu labai harmonizavimas. Tačiau taip pat verta žvelgti į ateitį ir suprasti, kurios priemonės veiksmingos ir kurios mažiau veiksmingos. Noriu štai ką pabrėžti. Jūs teigiate, kad labai svarbu praktiškai gyvendinti tas priemonės ir taisyklės, kurias jau esame patvirtinę. Na, Kažkas juk to turi imtis. Atlikti tą darbą. Daug kalbame apie teorinės, popierinės priemonės, apie kažkokias duomenų bazės, sistemas. O kaip asmenys, kurie atliks tą darbą, žvalgybos pareigūnai, policininkai valstybės narėse. Dauguma tų žmonių dirba valstybių narių tarnybose tai ir tie asmenys, kurie tyria tokias atakas kaip Stoholme ir stengiasi užkirsti joms kelią. Jie dirba mažose arba vidutinio dydžio padaliniuose. Taigi mano klausimas, ar praktiškai geriname bendradarbiavimą tarptų padalinių, tarptų tarnybų? Ar sprendžiame personalo trūkumo, kvalifikuoto personalo trūkumo klausimą. Pavyzdžiui, kibernetinių tyrimų srityje, bendrų tyrimų, kur susipina skirtingos kultūros ir kalbos. Ką manote apie bendras tyrimo grupės Europoje ir taip toliau? Apie šitą kontekstą norėčiau paklausti. Helga Stevens dabar. Ačiū pirmininkė ir gerbiami kolegos. Dėkoju už pranešimą ir atliktą tyrimą mūsų svečiams, ekspertams. Pabrėšiu vieną klausimą. ES vertėtų investuoti į tas priemonės, kurios jau yra patvirtintos ir išnaudoti tas priemonės, kurias jau turime. Skirtingos suinteresuotos šalys, subjektai turėtų geriau komunikuoti. Išriškėja bendradarbiavimo trūkumo problema, bet tai nieko naujo. Gal jūs užčiuopėte priežastį Kodėl trūksta to bendradarbiavimo ES? Ar valstybės narės e, nori viską pačios vienos savo rankomis atlikti, ar yra kokių kitų priežasčių? Žinau, kad ne visi pageidauja gilesnės integracijos, tačiau be bendradarbiavimo atsidursime aklavietėje. Terorizmas tai išraiška tos situacijos, kuri susiklostė artimuosiuose rytuose. Vadinasi, turime gerinti išorės sienų apsaugą. Bet taip pat įsigilinti į savo saugumo politiką, ar Europa pakankamai skiria tam dėmesio. Žinau, kad komisija dirba, nemažai dirba toje srityje, bet gal jūs turite rekomendacijų ar patarimų ir komisijai. Sipel. Grįžtu prie priemonių ir strategijų. Aš pasakysiu kitaip. Po kiekvienos atakos vis reikalaujama naujų priemonių, bet niekada nekalbame apie aiškę strategiją. Kai įvyko išpoliai su šaunamaisiais ginklais, sustiprinome mūsų politiką nukreiptą prieš šaunamosius ginklus. Po to sekė išpoliai su peiliais, sunkvežimiais. Ar dabar priimsime naujų statymų toje srityje? Nemanau įsivaizduojame, kad teroristai atvyksta iš kažkokių blogiečių trečiųjų šalių, tačiau ir tai pasirodė ne visada tiesa. Išpolius vykdo valstybių narių gyventojai, kurie radikalizuoti. Kalbama apie prevenciją, integraciją, kalbama apie tuos asmenys, kurie ilgą laiką gyvena mūsų valstybėse ir radikalizuojami taip pat apie vienišus vilkus. Papildomai prie pateikto pavyzdžio aš paminėsiu ir priminsiu tokias personalijas kaip Breivikas. Kokią prasme turi išorės sienų apsauga? Ar tiesiog tikslas yra pristatyti tą priemonę mūsų piliečiams? Aš sakyčiau taip, reikia gerinti ne tik prevenciją ir integraciją, bet atlikti darbą prieš įvykstant išpoliui reikia ekspertinių žinių, specialistų, kurie įsigilintų į situaciją. Galbūt mums reikia daugiau specializuotų darbuotojų, kurie išsiaiškintų potencialius problemiškus asmenis. Ir kitaip tariant, šlubuoja keitimasis informacija ir pasakysiu, papildysiu kolegę Stevens. Ne tik tarp valstybių narių yra problema, bet ir valstybių viduje. Skirtingos agentūros ir tarnybos turi tendenciją nesidalyti tarpusavėje informaciją. Tam tikri informacijos gabaliukai, taip jais buvo dalinamasi, tačiau tai nebuvo naudinga, tai nepadėjo užkirsti kelio išpoliui. Šitų problemų įstatymais neišspręsime, tiesiog patys subjektai turi geriau suvokti informacijos keitimosi vertę. Štai tokie veiksmai turėtų privesti prie gero rezultato, o ne o neturėtume kiekvieną kartą kalbėti vis apie atskiras fragmentuotas priemonės, kurios beje kainuoja labai brangiai. Galbūt pakeitę požiūrį mes pasieksime daugiau saugumo Europai. Dar iki įvykstant išpoliui mes turėtume sugebėti pasitelkti ekspertinės žinias ir susitvarkyti su iššūkiais ir be jokios abejonės turėtume išmokti geriau keistis aktualią informaciją. Kitaip net šimtas naujų priemonių mums nieko nepadės. à la fois l'étude et, et la présentation euh, euh très synthétique. Dėkoju už labai puikiai pateiktą duomenų sintezę, tikrai būtų labai gerai, jeigu savo gimtai kalbą būčiau gavus tokį trumpą šios ataskaitos apžvalgą. Bet kuriuo atveju dėkoju Jums labai už atsakymus ir už tai, kad teigiate, jog reikalinga, jog visi tie atsakai ES į kovas terorizmu, į terorizmą būtų suderinti. Jūs taip pat akcentavote, kad siekiant atremti išorės ir vidaus saugumo iššūkiai, reikalinga suvienyti jėgas ir aš taip pat esu įsitikinusi, kad tas jėgas reikia vienyti ir reikalingas ne, ne pavienis atsakas, o bendra strategija. Ir kaip jūs teisingai sakėte, tas poreikis nuolatos išauga po kiekvieno naujo teroristinio išpolio. Reikalingas nedalinis atsakas, o atitinkama strategija taip pat reikalinga bendrai rinkti duomenius ir taip pat koordinuoti tą veiklą, koordinuoti priemonės ir taisyklės, kaip jūs labai teisingai minite savo dokumente. Ir taip pat reikalinga sukurti tokią priemonę, kuri būtų tikrai europietiška. Ir mūsų Libe komitete aš nekartą kalbėjau apie tai, kad dėja kai kurie iš mūsų ir toliau laikosi įsikibę keliaivių duomenų įrašų sistemos, tai nėra europinė priemonė, tai yra priemonė, kuri yra prieš pastatoma įvairioms kitoms nacionalinėms priemonėms ir dėl to neįmanoma mums parengti bendro europinio atsako, nes tikrai mums reikalinga europinė priemonė, europinis instrumentas, kuriuo būtų galima pasiekti kur kas geresnių rezultatų. Jis taip pat savo pristatymę ir matyti ir dokumente tą perskaitysiu, kalbėjote apie tai, kad trūksta darnumo tam tikrų, dar, tam, tarp tam tikrų duomenų bazių, nes e, kai kurie tie duomenys nėra vertingi netgi. Ar jūs galėtumėte galbūt e, daugiau apie tai papasakoti, ką jūs siūlytumėte, ką būtų galima čia padaryti, kurių, kokių duomenų trūksta, kokių, kokie elementai yra reikalingi, nes e, Tai yra aktualu visiems Europoje, mes norime efektyviai sureaguoti į šią situaciją ir kartu ko, turėti priemonių kovoti su terorizmu. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai aktualus mūsų Europos piliečiams, siekiant užsitikrinti saugumą. Mes turime, bandydami kovoti su saugumo iššūkiu, dirbti iš vien, reikalinga bendra strategija ir taip pat reikia, kad būtų suderintos priemonės, kurios kol kas nėra užbaigtos dalinės, jos nedėra tarpusavyje. Taigi, na, klausimų uždaviau daug ir tikiuosi, kad jūs e, galėsite juos atsakyti. Ačiū. Taip panašiai pridurti trumpą klausimą. Dėkoju už ataskaitą. Sutinku su ponė Intveld. Tikiuosi, kad galėsime dar daugiau apie tai padiskutuoti. Klausimas yra svarbus, ką, kągi mes iš tikrųjų siekiam padaryti, ką darome. Jūs tas klausimą, kokia yra prietinė ES vertė ir jūs taip gana tiesiai keltą šį klausimą. Aš taip pradėtų tą e, lentelę, tas diagramą. Na, ten labai aišku, kad ir štai yra kelios darbo grupės taryboje, tačiau be to yra tik vos keletas veikėjų, kurie užsima antiterorizmu. Yra komisija pareigūnas ir taip pat yra kvastrizmų koordinatorius ir jūs e, na, išsiminalizuojate, ką šios funkcijos, ką šie pareigūnai atlieka ir ko netlieka. Tad mano klausimas, kaip Jūs manote, ar nėra neišvengiama, kaip ir Jūs sakote, beje, ataskatoje, kad ES atliekami veiksmai yra nenuseklus. Bet gal taip ir yra, ne? Mes tiesiog prisiličiame prie vienų ar kitų bylų tas keliaivių domenų registravimas, finansų sėkimas, kitoknės sutartis, mes priprisiliečiam ir tie. Ir klausimas jums. Jeigu svarstome naują strategiją dėl ES pridėtinės vertės, e, tai tuomet ar nebus tai neišvengiama, turint galvoje, kad tai vis yra apstumama valstybių narių kompetencija. Ir dėl politinių priešių, dėl kitų priešių, dėl praktinių priešių. Kad, na, visuomet ta sistema tokia bus netvirta, tokia lanksti. Ir jeigu reikėtų tvirtesnės, tokios labiau suktos strategijos, kas tai turėtų būti? Nes atrodo, kad jūs sakote, jog 2005 metų kovos terorizmų strategija ES e, yra nesėkmė. Ir jei tai nesėkmė, tai kalta nesėkmė. Mes tik dirbame ties įvairiais teisės aktais skirtingais. Aš tinku bės to, ką sakė kiti kolegos, kad reikia nekurti naujus įstatymus, bet įventos, ką turime prieme. Pavyzdžiui, kelių domenų registras, na, norime, kad tai būtų įgyvendinta, tačiau yra kitų svarbių sričių, kur mes ir nedaug ką padarėme. Ne dėl to, kad nenorime, bet, na, dėl to, kad vis tik Europos Sąjunga tenka tam tikrų konkretus vaidmenis. Ir kitas trumpas klausimas. Kalbėti apie tikrus modelius kad e, politikai ieško naujų sprendimų dėl to, kad e, visuomenė to tikisi. Ir tai siejasi su turistų veikla. Tačiau yra kokiu nors to ribojimo modeliu, kad e, politika ir kiti veikėjai priešingai darytų, kad užuot priminę naujus dalykus, ragintų įgyvendinti tai, kas įgyvendinta jau yra. Tai yra, kas, kas jau yra priimta, kad tai būtų geriau gyvendinta. Na, nereikia galbūt tiksliai minėti valstybių ar politikų, bet ar matėte tokių atvejų? Nekstačiasi žmonės nori, kad jie nori, kad jūs kas nors nuramintų. Dėkoju. Labai dėkoju visiems už klausimus. Tai mūsų rodo, kad mūsų darbas, kurį įdėjome šią ataskaitą, nenuės veltui, kad ataskaita yra skaitoma, kad kaip, kaip mums dėmesys į ją, jis svarstoma, netgi svarstoma, kaip ją pagerinti. Daug klausimų yra. Aš kiek įmanom daugiau patenksiu, pabandysiu atsakyti. Kolega taip pat atsakys keletą klausimų. Pirmiausia, pono Lopės klausimas. Dėl kalėjimų sistemos, kaip tai siejasi su baudžiamojo teisingumo sistema ir radikalizavimo problemomis kalėjime. Ir ar yra geros praktikos pavyzdžių, ko būtų galima pasiremti. Na tai kiek eina toliau negu mūsų ataskaitos e, ribos, bet aš pabandysiu atsakyti. Tai taip pat bei iš dalies siejasi su klausimu ar su pastaba, kurią Pane Intveld minėjo apie radikalizavimo klausimą, terminologinės problemas. Na taip, radikalumas ir radikalizavimas yra du skirtingi dalykai, nes radikalizavimas yra tas dalykas, kuris gali privesti prie to minėto uh, ekstremistinio smurto. Tai turbūt galime sutikti, kad tai gali privesti prie teroristinio veiksmo, terminologiškai žiūrint. Ir tuomet kovas radikalizavimu yra toks labai specifinis dalykas, specifinis terminas, nes tarsi e, rodytų, kad e, na, yra ta tokia bazinė būklė, į kurią galima grįžti iš radikalizuotos būklės. Mūsų patirtis rodo, kad kai naudojamos kovos su radikalizavimu priemonės, tai sudarimas su iššūkiais, nes turbūt niekada neįmanoma iki galo patikrinti rezultatų. Tad reikėtų gal kalbėti ne apie mentaliteto pakeitimą, bet apie elgesio keitimą. Ir būtent apie tai galima kalbėti apie tokį atitraukimą tų žmonių, tai yra atitraukimą nuo smurto, nuo ekstremistinio smurto, kad e, galbūt ekstremistinis smurtas nebebūtų radikalaus pasaulyje vaizdžio dalis. Ir Taip pat kitas dalykas yra dažnai kalbama, kad kalėjimai yra tokia vieta, kur radikalizavimas vyksta, tai yra, kad jeigu žmogus patenka kalėjimą, jis būtinai radikalizuosis. Tai per, perkel, na, taip, perdėta taip sakyti yra, tačiau vis tik rizikos yra. Ir tai nemažai priklauso nuo valstybių narių. Yra tokių valstybių narių, kurios investuoja į tokias programas, kurios vykdomos kalėjimuose. Ir tenais vyksta konsultacijos, su psichologais bendraujama, religijos autoritetais. Yra įvairios programos veikiančios kalėjimo sistemos viduje. Tačiau kitas dalykas yra, kad tie žmonės, kurie šiandien iš kalėjimo grįžta į visuomenę, tuomet reikia taip pat programų, kurios reabilituotų žmonės ir juos reintegruotų į visuomenę. Reikia jiems paramos kad būtų galima užtikrinti, kad tie žmonės išėjo iš kalėjimo na, nesutinutinomis problemomis. Čia gal probacijos tarnybos aktualios yra kitas dalykas, pažiūrėjau, būsto problemos. Nes jeigu, tarkim, žmogus yra teistas už terorizmą, jam gali būti sunku, pažiūrėjau, surasti, kur gyventi, darbą sunku susirasti. Tad e, reikia reabilitavimo paslaugų. Paslaugų, kurios padėtų kasdienybėje su tais kasdienės problemomis bandant grįžti į visuomenę, grįžtant į visuomenę. Taip pat reikia remti šeimas. Nes būtent čia yra tas socialinis ratas, į kurį tas žmogus turi grįžti, bet ar tas socialinis ratas yra pasiruošęs tam, juk jie galbūt su visomis problemomis. Galbūt, pavyzdžiui, jie gėdijasi, jie patiria gėdą savo bendruomenėje. Tad negali padėti tam savo šeimos nariui. Ir čia yra įvairių geros praktikos pavyzdžių iš valstybių narių. Valstybės narės turi įvairių programų, tokių programų ir taip pat matome, kad vis tik yra ir dėja įvairių valstybių, kurios viso to neturi. Kitas dalykas yra radikalizavimo informatumo centrai, kompetencijų centrai, e, kalėjimų klausimų yra darbo grupė ir tais kanalais yra dalinamasi gerą praktiką, tarp jau žmonių, kurie konkrečiai dirba šioje srityje. Toliau buvo minėtas ES kovos su terorizmu koordinatorius, keli e, parlamento nariai kalbė apie tai. Galbūt tu norėtum atsakyti, ar man kalbėti. Na, koordinatoriaus funkcija įdomi. Tai yra funkcija, įdomus vaidmuo. Kol kas paskirtina, kad turėdamas labai ribotus įgaliojimus ir ribotą biudžetą, sugebės tik tam tikrus klausimus įtraukti visi darbo tvarkę, didinti formatumą, atkreipdėmės tam tikras tendencijas, analitinės e, naujienas. Tačiau tai būdavo nedėlis įtraukimas taryboje ypač. Dabar jau yra ir iš komisijos pusės pareigūnas, kuris to užsima ir bus įdomu dar galiausiai aiškinti, kokia bus sąveika tarp tų skirtingų pareigūnų. No? nes komisijos pusės pareigūnas tik keletą mėnesių dirba šioje srityje ir dar, na, matėme, kad kartais tarsi kertasi jų darbai, persidengia, dabar matome, kad e, taip tarsi manevruojama, ieškoma tų jau savo labiau apibrieštų veiklos barų. Bet bendrai vertinant, jeigu norėtume tokio pareigūno, kuris turėtų teikti bendras tokias gairias, ką mes ir pabrėžėme ataskaitoje, tai toks asmuo turėtų turėti pakankamai stiprius įgaliojimus, kad būtų galima tikrai gyvendyti tas politinės priemonės ir, na, paspausti, pas, pastumėti valstybės narės, kai to prireikia. E, pono Kerkov e, koordinatoriaus pozicija yra labiau tokia informacinė. Jis kelia klausimus, teikia informaciją, traukia klausimus darbo tvarkę. Ir, na, šie srityje jis jau yra gerai pasistumėjęs. Tačiau už šių ribų, na, jis tiesiog neturi tų įgaliojimų, neturi galios e, judėti toliau, nei, nei numato šios ribos. Toliau. Klausimas, kaip stabdyti atskirą pavienį e, veikėją, pavienį teroristą. Tai sėsi su, su keliais kitų narių klausimais kaip reikia suprasti tos pamatinius veiksnius, kurie aktuals radikalizavimui. Kodėl vieni kiti žmonės yra labiau jautrus toms įtakoms? Kaip tie paveik, paveikiantis veiksniai gali būti suprasti ir įtraukti tinkamas politinės priemonės, kad būtų galima reaguoti prieš veiksmą dar, o ne po veiksmo. Na, aš norėčiau nesutikti su pastebėjimu, kad nėra daroma prevencinių darbų šioje srityje. Ne, matome pastangų, su prevencija dirbama, bandoma suprasti, kas vyksta. Tačiau tema ir klausimas yra labai platus, labai sudėtingas. Pavyzdžiui, sudėtinga yra, tarkime, tirti tuos asmenys interviu, su jais daryti, kurie patenka šią kategoriją, nes kur reikia, kad gautum gerą informaciją, reikia pasitikėjimą jų pelnyti. Na, yra rengiama ataskaitų ir mes matome įvairius stumiančius veiksnius, traukiančius veiksnius ir matome, kad tikrai nėra taip, kad yra vienas veiksmingas receptas ar kad e, tuos menų yra, jie visi turi vienodą profilį. Galime atpažinti tam tikrus rizikos veiksnius ir svarbu yra jau tinkamai investuoti į šias žinias. Kitas svarbus dalykas yra, kad e, politikai pasinaudotų tuo, ką sužino tyrėjai. Štai, pažiūrėjau, viena iš naujų išvalgų yra, kad e, yra realus ryšys, sąveika tarp e, psichinės sveikatos problemų. Ir tuomet, pavyzdžiui, yra tam tikri asmenys, kurie galbūt turi tam tikrų kognityvinių bruožų, kurie juos padaro aktyvė, e, tai yra paveikesnius išorės įtakai. Ir e, matome du jau duomenų, kad gal iki 60 procentų asmenų, kurie yra susijęs su terorizmu, kuriuo atžvilgiu pradėti yra tyrimai, taip pat, kad tie asmenys yra susidūrę su, pavyzdžiui, e, yra, yra naudojasi viešomis paslaugomis, kurias teikia psichinės veikatos centrai ir labai gali būti, kad tie žmonės bus atsisakę gydimo ar nutraukę gydimą. Taigi dažnai būna, kad tie asmenys jau yra e, įtraukti į šias apskaitas. Ir čia dažnai kalbama ne apie kokius smulkės problemas, dažnai būna, kad ir rimti, rimti atvejai. Vėlgi, tokius dalykus suprasti yra labai svarbu. E, Sargentinį kėlė klausimą dėl to, kad kartais pritrūksta politinės valios ar susidomėjimo. Na ir, ir dėl to mes sakome, kad labai svarbu vertinti ilgos laikotarpius, vertinti tendencijas, kad būtų galima užtikrinti tam tikrą bazinį lygį, bazinį supratimą, kad būtų galima suprasti, kas dedasi, kas gali kilti ateityje. Reikia matyti tendencijas, reikia matyti, tarkim, tendencijas, kurias siejasi su nusikalstamumu, su galbūt migracijos tam tikrais dalykais, su tais iššūkiais. Ir matyti, kokių galbūt atsiranda jautrių ar vietų, ar pažeidžiamų vietų visuomenėje ir kur galbūt reikėtų investuoti daugiau pastangų. Taigi tokį bazinės prevencijos lygį reikia išlaikyti. Pirmininkė, kaip dėl laiko, nes klausimų yra labai daug. suprantu, kad sudomėjimas yra labai didelis. Turbūt dar dvies mintas turime iki kito darbotės klausimo. Taip, komitete reikia labai tiksliai laikyti darbo tvarkės. Būtent dėl to ir klausiu, kiek laiko liko. Taip pat buvo keltas klausimas, kaip pademonstruoti, kad e, valdote situaciją, kad kontroliuojate situaciją po atakos, kad tuomet nebūtų E, nustatyti situaciją, kuomet yra reikalaujama naujų priemonių, nes politikai mano, kad visuomenė na, nori matyti kokį nors judės, kokį nors veiksmą. Manau, čia savas dalykas yra gera komunikacija. Gerai komunikuoti apie tai, koks politinis priemonės yra priimtos. Nuolat e, viešai teikti ataskaitas, aiškinti apie grėsmės, kurios kyla aiškiai apie veiksmus, kurių buvo imtasi. Yra dalykų, kurių, kuriems nebus galima užbėgti už akių. Ir šito pacientų saugumo negalima garantuoti. Neįmanoma. Tačiau be abejo, situaciją visuomet galima gerinti. Ir reikia pabrėžti, kas čia yra daroma. Užuot prašant e, priimtinas priemonės, kur, tarkime, neprašo tie asmenys, kurie praktiškai dirba šią srityje. Toliau, kokios pamokos buvo išmoktos iš terorizmo bangų Europoje iki rugsėjo 11 išpolių? Na, sunku šia klausimas, nes kartais atrodo, kad nieko nepasimokoma ir visuomet yra lipama ant to pačio grėblio. Matome, kad dažnai reikalavimo labai stipraus atsako ir labai dažnai tark, tarkime, ne, nepakankamai analizuojamos yra tos priežastys galuminės terorizmo. Kartais netgi nebuvo galima tai vardinti kaip priežasčių galutinių, nes buvo tai neaišku. Na, matome, kad kito datų pusėje yra nuo administracija, kuri kovoja su ekstremizmu ir keičia poziciją ir keičia žiū, požiūrį į, tarkime, radikalų islamizmą. Nes ir, ir tai vėlgi tarsi grįžtame prie pradžios, nes dabar tarsi bandoma kovoti su visa bendruomenė, o tai gali paskatinti naują radikalizmą. Taigi yra tokių pamokų, kurias, na, sunku išmokti. Kita vertus, matome, kaip galime gerinti, pavyzdžiui, dalinimas duomenimis. Daug pastangų yra įdėta šioje srityje, Gal kolega norėtų pakomentuoti? Taip, ačiū. Dėl tų įvairių pamokų, kurias galime išmokti. Na, manau, kad svarbu paminėti yra tai, jog bendraudamas valstybėmis narėmis ir praktiškai su, su tuo dibačiais pareigūnės matome, ypač vakarų šalyse, kad ši terorizmo nauja banga yra visai, dalyk, visai kitaip vertinama negu tai, kas, pavyzdžiui, rytuose yra vertinama kaip terorizmas. Pavyzdžiui, ten labiau rūpinamasi kažkokių dešiniųjų ekstremizmų. Tokia grėsmė labiau matoma ir jie to labiau bijo. Taip pat reikia svarstyti, kaip šios abu klausimus apimti kai kuriame tas politinės priemonės, nes juk tos priemonės turi apimti kiek įmanoma daugiau tų skirtingų e, matomų grėsmių. Toliau dėl duomenų bazių ir sienų apsaugos. Pane Albrecht minėjo, kad kartais susidurime su tuo, jog ES labai skiriasi kontekstai, kuriuose dirbama ir aš sutikčiau su tuo. Būtų galima parengti tarsi 28 situacijos analizės visoms skirtingom valstybėm narėm. Situacijos tikrai labai skiriasi pačiais variausiais būdais. Kitaip yra organizuojama veikla, kitas yra teisinis kontekstas ir dėl to sunku ir valstybėms narėms viduje, ir valstybėms narėms tarpusavyje, tarp valstybių narių bendrabiauti, nes yra barjerai, kuriuos sunku įveikti. Taip pat sunku matyti tą bendrą vaizdą. Taip pat ir tuomet sunku pa padėti atskrips veikėjams kods terorizmu. Pavyzdžiui, kreipiantis į muitinę ar kitą tarnybą, na, sunku būna, o, sunku būna pateikti tą bendrą vaizdą ir tuomet sunku sutarti, kaip būtų galima viską suderinti, harmonizuoti. Kas dar sunku? Ir tai taip pat siejasi su šia problema. Tai, kad duomenis ir informacija yra renkama labai įvairiais tikslais. Ir kad būna, kad po visko yra sužinoma, kad, pavyzdžiui, buvo tam tikrų duomenų ar informacijos, kuri galėjo būti naudinga siekiant užkirsti kelią kokiam nors turistam išpoliui. Bet galbūt ta informacija, tarkim, nebuvo surinkta tuo tikslu, tuo metu. Tai sėsi ir su tuo, kad kontekstai labai skiriasi valstybėse narėse, labai komplikuotas šis dalykas yra, tad kartais sunku yra tinkamu metu perduoti tinkamus duomenis tinkamai tarnybai. Tačiau, na, yra ką galime čia apsakyti šios rytyje. Pavyzdžiui, galima galvoti apie naujų duomenų bazių plėtrą ir kūrimą. Tarkime, kalbant apie sienų saugumą. Žinai, priemonės čia kūriamos yra ne tik kovai su kovos turizmu, bet dažnai jis būna numatytos įvairiems tikslams, tos priemonės. Ir jeigu norėtume pagerinti kovą su terorizmu, tai tuomet reiktų kelti klausimą, kokiagi būtų sistema geriausia vien tik kovai su terorizmu, ar tarkim vien tik terorizmo prevencijai, kokia būtų geriausia sistema. Be visų kitų tikslų, kuris galima numatyti sistemai. tuomet galime, pažiūrėjau, labai dažnai būna, kad, tarkime, siūlomas sprendimas ir tuomet vertinama, ką jis gali duoti tas sprendimas. Taigi štai tokį galiu galima judėti. Toliau. Svarbu ne tik duomenys, sistemos ir duombazės. Svarbu taip pat ir pareigūnai, kurie su dirba. Mes netyrėme, kiek išteklių yra skiriama šiam darbui valstybėse narėse kokie yra tų darbuotojų, tų pareigūnų įgūdžiai. Būtent pareigūnų, kurie kovos terorizmų valstybės narise. Bet bendrai matome, kad biudžetai skiriasi tarp valstybių narių. Kartais tie biudžetai yra mažinami, tai tarkime, dėl krizės ekonominės. Arba kartais mažinam dėl to, kad mažės sudomėjimas šitama ir vėliau gali reikėti vėl padidinti biudžetą. Tačiau šie įgūdžiai dažnai yra labai specifiniai, jų neina taip lengvai išmokti. Todėl reikia nepamiršti to proceso, reikia nuolat investuoti į asmenis, į jų įgūdžius. Kaip sakiau, mes netyrėme, ar įgūdžiai yra tinkamo lygio. Tačiau gali būti vertinga E, sudaryti geresnį vaizdą ir įvertinti, ką valstybės narės čia naudoja, ką daro, kaip ponė Intveld kalbėjo. Taip pat galbūt reikėtų daugiau dėmesio kreipti į rezultatus. Tai yra žiūrėti, kokie yra realūs rezultatai valstybėse narėse. Ko valstybės narės, valstybės narės pasiekia tomis priemonėmis, kas pritaiko Europos Sąjungos lygių ir valstybės narės lygių. Dėkoju. I think Koju abiems už jūsų atliktą darbą. Aš manau, kad dažnai mes užsakome tokias, tokias ataskaitas ir geriausias komplimentas yra tas, kad mes tikrai jomis pasinaudojame, nes iš tiesų dabar yra labai aktualios diskusijos apie tai, koks yra mūsų vaidmuo. Ir aš manau, kad mūsų vaidmuo yra labai stiprus. Klausimas, kaip mes juo pasinaudosime ir jūs kalbėjote apie tai, kad būtina ir gyvendinti tai, ką jau turime, bet turime žinoti, kas tai yra, ką reikia gyvendinti ir daug kitų klausimų tikrai jūsų tekstų galėsime puikiai pasinaudoti. Dėkojim Jums už tai ir vėlgi kolegos yra šios studijos kopijos salėje, galite jomis pasinaudoti, taigi dėkui už atliktą darbą. Kolegos, iškart periname prie, turint omenyje, kad yra ketvirtadienis ir žmonės turi šiandien išvykti. Dar du svarbus klausimai prieš tai mums liko ir labai džiugu, kad pirmąjį kartą išklausysime ataskaitos apie priežiūros darbo grupę dėl Schengeno kontrolės. Norėčiau priminti kolegoms, kad tiems, kurie nėra apie tai informuoti, Libė koordinatoriai įsteigė darbo grupę Libė komitete, kuri, bandės, kuri bandys geriau bandyti gyventi mūsų priežiūros vaidmenį Schengeno kontrolės rytyje. Visi puikiai supranta, kad tas mums yra labai reikalinga bandant suprasti, kas realiai vyksta, kad būtų kontroliuojami pokyčiai Šengeno zonoje. Taigi šiandien pirmąjį kartą mes išklausysime darbo grupės e, veiklos ataskaitos. Tikiuosi, kad tas vyks reguliariai ateityje. Norėčiau Karlos Koelijo padėkoti už tai, kad jis sutiko pirmininkauti šiai darbo grupiai ir dirbo šioje srityje, kadangi tikrai yra labai daug sukaupęs patirties. Taigi, Karloš, prašau, žodis tau. Pristatykite darbo grupės veiklą. Ačiū, pirmininkė. Darbo grupė buvo įsteigta, kaip jūs ir sakėte, tam, kad šis parlamentas turėtų visas priemonės, kad galėtų vykdyti savo demokratinės priežiūros vaidmenį. Ar ir čia šiam komitetui esu pasiryšęs teikti ataskaitas tiek kartų, kiek reikės ar kiek norėsite. Kaip žinia, per praeitą kadenciją po dėrybų su taryba parlamentui pavyko patvirtinti naują Šengeno vertinimo mechanizmą ir su tokiu mechanizmu mes galime užtikrinti dabar, kad parlamentas visapusiškai bus informuojamas apie tai, gaus prieigą prie dokumentų, įskaitant ir klasifikuotus dokumentus, tokius kaip vertinimus ir rekomendacijas skirtas valstybėms narėms. Aš džiaugiuosi, kad dabar jau vyks penktasis mūsų posėdis ir mes jau esame pasiekę šiokių tokių rezultatų. Pirmiausia, komisija yra, jau, jau komisija teigia šiam parlamentui tokius briefingus žodžiu apie atliekamus vertinimus visose Šengeno vertinimo mechanizmo srityse, išorės sienos, bendra vizų politika, Šengeno informacinė sistema, duomenų apsauga, policijos bendradarbiavimas ir sugražinimai pirmas iš tokių briefingų, jame buvo kalbama apie Graikijos ir Kroatijos išorės sienas. Kitas dalykas, po tokių briefingų parlamentas pirmąjį kartą renks pranešimą dėl Šengeno zonos funkcionavimo. Trečias dalykas, mes ėmėmės ryštingų veiksmų tam, kad konfidencialus dokumentai būtų prieinami parlamento nariams Europos parlamento saugiame, saugioje skaitykloje. Ir dar vienas dalykas, mes šiandieną panašu, kad galėsime tikėtis gauti visus dokumentus iš komisijos. Tačiau kol kas taip nėra. Kaip žinia, vakar Europos komisija trečiai kartą pasiūlė, kad vidaus sienų kontrolė būtų pratesta Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje ir Norvegijoje tai bus paskutinis kartas, kuomet komisija gali teikti tokį pasiūlymą, remiantis krizės klausimais. Ir praėjau nemažai metų, kai buvo vidaus sienų kontrolė įvesta. Ir penkios valstybės dabar tuo pat metu atlieka vidaus sienų kontrolę. Pusė, pusmetis maždaug praėjo nuo to termino, kuomet komisija pritarus tarybai, įsipareigojo atstatyti Schengeno sistemą. Tačiau situacija dėja nepasikeitė ir tai mus neramina. Tačiau parlamentas neturi gavęs visų faktų, mes nežinome, kas vyksta palei tas vidaus sienas, kadangi nėra mums atskleidžiama jokia informacija šiuo klausimu. Kaip tikriausiai prisimenate, šių metų pradžioje šiame komitete aš paprašiau, paklausiau komisaro, kaip būtų galima įvertinti tai, ar reikalingos tos kontrolės priemonės ar ne, jeigu mes neturime reikiamos informacijos. Ir kiek atliekama tų kontrolių tose valstybėse, kiek nelegalių imigrantų buvo sustabdyta, kiek kokio pobūdžio kontrolės yra atliekamos, koks jų yra ekonominis poveikis. Tie klausimai ir toliau yra aktualūs praėjus penkiems mėnesiams šis parlamentas kol kas nėra gavęs jokios informacijos. Žurnalistas iš EU Observer gavo tokių dokumentų pirmiau nei Europos parlamentas, ponė pirmininkė. Norėčiau pabaigai pasakyti, kad parašiau atitinkamam komisarui, ponui Avramopulus, laišką ir pareikalavau, kad informacija mums būtų atskleista. Tačiau Man atrodo, kad atėjo laikas oficialų pateikti komiteto prašymą. Dėl to aš norėčiau jūsų paprašyti skubos tvarka parašyti laišką šio komiteto vardu. Ir džiaugiuosi, kad ėmėme žingsnių tam, kad parlamentas galėtų geriau apginti tuos pasiekimus, kuriuos ypatingai vertina Europos piliečiai. Tai yra šiandienas ir laisvas judėjimas. Ir vis tiek daug dar laukia darbo, Ačiū Jums labai. Dėkuoju Karloš ir prieš suteikdama žodį Silvijai ir Bodil dar norėčiau pasakyti, kad tai, ką Jūs sakėte, iš tiesų puikiai pateisina mūsų primtą sprendimą įsteigti šią darbo grupę, kad ji galėtų susitelkti ties Šengeno zoną. Ir aš parašysiu komisarui laišką, nedelsint, pareikalausiu, kad būtų gau, mums pateikta informacija, nes valstybės nes, narės nesako mums e, nepatikėtos informacijos, taigi mes privalome tai žinoti ir tie, kurie skeptiškai vertina tai, kad įsteigta dar viena darbo grupė, sutiks, kad mums reikia labai susitelkti ties šiuo klausimu, kad būtų atskaitomybės struktūra sukurta. Taigi labai ačiū ir, kaip sakiau, nedelsdami mes parašysime tą laišką. Dabar žodis Silvygijom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip paskutinė socialdemokratų frakcijos narė šį rytą likusi šioje salėje ir turint omenyje, kad labai domiuosi šio klausimo, pirmiausia, norėčiau padėkoti Karlo Škoelio už jo atliktą darbą darbo grupėje. Įsivaizduoju, kad vyksta testiniai veiksmai, ir yra tikrai narių, kurie labai domisi šiuo klausimu, be jokios abejonės. Tie santykiai darbo grupėje iš tiesų yra puikūs ir aš savo ruoštų norėčiau pritarti pirmininko siūlymui, būtent legitimiam siūlymui gauti prieigą prie informacijos, nes tas, tie sprendimai, kurie yra priėmiami Šengeno erdvėje, uh, dėl sugražinimų, dėl kontrolės ir panašiai. Tai yra labai jautrus sprendimai ir Europos parlamentas turi būti informuojamas apie tokius sprendimus. Taigi aš manau, kad tai visiškai legitimus prašymas pateikti mums tą informaciją. Taigi dėkuoju dar kartą už atliekamą darbą šioje darbo grupėje. Ačiū Silvi Bodil. Ačiū. Aš irgi palauksiu, kol jūs užsidėsite ausinės. Thank you. Ir norėčiau pasakyti, kad visapusiškai pritariu tam, ką sakė pranešėjas. Tai yra tikrai labai svarbus darbas, tas testinis darbas, kurį turime atlikti. Ir dar norėčiau labai trumpai pakalbėti apie tai, kas vyko šią savaitę komisijoje, kokie vertinimai buvo atlikti mano valstybė viena iš tų, kuri dabar dar pratėse kontrolę šešiems mėnesiams, tai paskutinis pratesimas ir netgi jeigu bus atsisakyta tikrinti tapatybės korteles Danijoje, ne Švedijoje, vis tiek bus siūlomos naujos priemonės ir turint omenyje, kad komisija vertina, pateiks tokių laikinų sieno, sienos kontrolių vertinimą, kontrolės priemonių vertinimą, jie teigia, kad tokios priemonės taikomos tuo met, kada tą reikia daryti, jos turi būti ribojamos, tikslingos ir pagristos. Ir tuo pat metu tos priemonės turi kiek įmanoma mažiau paveikti žmonių galimybę kirsti sienas. Taip teigia komisija. Ir jeigu aš įvertinčiau tai, kas vyksta Švedijoje, kuomet aš e, kertu sieną, pavyzdžiui, jeigu vykstu į pietinę Švedijos dalį, aš tą darau per Kopenhagą, tai aš turiu kirsti sieną tokiu atveju ir sudėtinga kartais tą padaryti, užtrunka ilgai tos procedūros. Žmonės pietinėje Švedijos dalyje labai skundžiasi dėl to, įmonės skundžiasi, institucijos, visi skundžiasi, kadangi tai apsunkina žmonių galimybę laisvai judėti tarp Kopenhagos ir Malmio. Tai yra ta pati darbo, rink, ta pati, ta, tas pats darbo rinkos regionas. Ir matome, kad komisija panašu, kad vis tiek labai palankiai vertina tokius apribojimus. Jie sako, kad tai yra proporcinga priemonė ir panašiai. Tačiau realybė ta, kad mes turime pasirūpinti, kad taip lengvai nepasiduotumėme tokiems reikalavimams. Mes parlamente turime atlikti labai svarbų, svarbę užduotį ir pasirūpinti, kad tos kontrolės priemonės būtų ribojamos, proporcingos, kad jos neišplistų per plačiai virš to, ko realiai nori valstybės narės. Ačiū, Bodil, tu puikiai pademonstravai tai, kas vyksta Švedijoje, kertant tiltą į Kopenhagą ir panašiai. Ir kiek sumaišties ir visuomenė nelabai supranta, kas vyksta su Šengenu. Taigi tai visapusiškai pateisina mūsų požiūrį čia, būtent, kad reikalingi papildomai, papildomi pajėgumai mūsų darbo grupėje, reikalingi ekspertai, kurie galėtų padėti Taigi mes, kaip sakiau, nedelsant parašysime tą laišką ir pateiksime informaciją ko koordinatoriams. Ir turiu šiek tiek atsiprašyti. Kažkas vis tiek ketvirtadienio darbo tvarkė atsidūrė paskutinėje vietoje. Taigi, atsiprašau dėl to, Karlos, dėkoju buvo dėl visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Mes aptarsime tą klausimą ir per kitą libę komiteto posėdį įtrauksime į geresnę darbo tvarkės vietą nes e, tai be, be jokios abejonės yra labai svarbus klausimas, taigi dėkoju Karloš. Ačiū kolegoms. Ir dabar paskutinis mūsų darbo atvarkės klausimas. Ir tai yra dar vienas svarbus klausimas susijęs su ataskaita dėl kovos su korupcija. Kolegos Onydį dar nėra. Uh, jisai yra pakeliui. Kągi, jie visuomet yra pakeliui, čia tokia frazė, kurią labai dažnai naudojame. Ką padarysite? Gal per užskubinome. Be, be 10.12 buvo numatyta svarstyti šį klausimą. Kartais nėra prasminga skubėti, nes reikia tada laukti kalbėtojų. Tai palauksime tuo metu. Neliks narių tada. Sofija, ar būsite? Iki, palauksite iki be 10.12. Sorry, I don't want to put you on the spot. Sylvie, can you stay? Sylvie, palauksite ir jūs? Jei neliksiu viena, tai tada sutinku palaukti. Jeigu man, man jūsų kompanija pirmininkė visai tinka. Yeah, but what if he comes early? Mr. Onidi is on the way. Ponas Onidi yra pakeliui. Kiek užtruks jam iki čia atvykti, sudėtinga būtų pasakyti. Kiek suprantu, jis pakeliui. Nenoriu stabdyti posėdžio, nes jis gali bet kurio momentu įeiti į salę, tai gal tada labai taip Taip, trupučiuką patylėsim. Kažin, ar galėsiu jūs palinksminti. Tai gal tuomet e, da, skelbčiau pertrauką iki 10.12. Colleagues, could we just have a short informal break? Kolegos, taip labai trumpai, trumpa petraukėlė iki 10.12, kad nereiktų užmušinėti laiko. Jis po penkių minučių ateis. Kągi, jis ateis po penkių minučių. Tai jau yra išdalintas laiškas. Ar visi jau su juo susipažinote? Puiku. Visi matėte. was way more disciplined. Colleagues, thank you for your patience. Um, Dėkoju už kantrybę. Ponas Onidė atvyko. Norėčiau priminti, kad sausio 25 dieną ponas Timermansas man parašė laišką apie kovos su korupcija darbą, kurį atlieka komisija. Aš išdalinau tą laišką. Jeigu jo negavote, nurodykite man, aš jums parūpinsiu kopiją. Tame laiškiais, laiškiais tai pažymėjo, kad ES kovos su korupcija ataskaita ir toliau. To, jos to, tolesnis kelbimas gal nėra pats geriausias variantas, pateikė argumentus kodėl. Ir aš, kaip žinia, nuolatos reikalavau, kad komisija paskelbtų antrąją kovos su korupcija ataskaitą 16 metais. Visi sutarėme, kad tai yra naudinga priemonė. Taigi, mes paprašėme pono Onidį, saugumo generalinio, generalinio direktoriaus pavaduotojo, atvykti čia ir pateikti tuos, pristatyti tuos argumentus. Taigi dėkoju tiems nariams, kurie liko iki galo mūsų posėdėje. Pone Onidį, gal galėtumėte tuomet e, pasisakyti. Dėkoju, kad atvykote. Thank you, Chair. Thank you very much for, for this opportunity. Ačiū, dėkoju už pristatymą ir už progą būti čia. Manau, kad e, rasime ir kitą laiko progą, kad galėtų dalyvauti daugiau komiteto narių ir aptarti šį svarbų klausimą. Šioje srityje parlamentas tradiciškai visada tvirtai paremdavo Europos komisijos iniciatyvas. Pirmojo komisijos vicepirmininko laiške pabrėžiama, kaip svarbu išlaikyti spaudimą ir skirti aukščiausią prioritetą kovos su korupcija veiklai, pačia plačiausia šios savokos prasme. Jūs puikiai žinote, kokias teisėkuros iniciatyvas komisija ketina pateikti kaip kovoti su korupcija. Tai įvairiais pjūviais parengtos iniciatyvos e, kovos su pinigų plovimu direktyva, mm, lėšų susigražinimo turto išieškojimo direktyva ir kiti teisės aktai, taip pat konfiskacija vykdoma mm, ne pagal teismo nutartį. Dėl to taip pat diskutuojama. Dar viena iniciatyva yra ES finansinių interesų apsauga. Rengiama ne tik metinė ataskaita, bet ir peržiūra direktyvos, kuri yra priimta praeitų metų vasarą. Mes tikimės, E, lūžio, proveržio ir e, Europos prokuratūroje, kuri būtų pirmoji instancija, kuri pasinaudotų tą naują direktyvą. Naujausia iniciatyva, naujausias teisės aktas, kuris yra rengiamas, tai dėl viešųjų pirkimų Jūs reguliariai diskutuojate apie dar vieną temą, tai yra pranešėjų apsauga <clears throat> angliškai vadinamųjų whistleblowers. Pranešėjų apsauga, informatorių apsauga. Dabar norėčiau aptarti antikorupcinės politikos informavimo klausimus. Norėčiau e, būčiau norėjęs su jumis anksčiau aptarti, kaip galėtume šią sritį patobulinti. Pirmas, pirmoji ataskaita buvo paskelbta 2014 metais. Buvo labai naudinga priemonė, kuri mums leido kartu įvertinti, kokios antikorupcinės priemonės įgyvendinamos skirtingose valstybėse narėse. Ir ta priemonė padėjo mums išsiaiškinti silpnasias vietas, o tokių vietų, tokių spragų šioje srityje išlieka daug. Kodėl šiek tiek pakoregavome savo metodiką? Diskutuodami apie ataskaitą, pastebėjome, kad per pastaruosius trejus metus sugebėjome pagerinti ir vertinimo metodiką ir vertinimo rodiklius. Taip pat sugebėjome sustiprinti gebėjimus pastebėti, nustatyti spragas ir įtraukti į darbo valstybės narės, ieškant vaistų, taip sakant, toms spragoms užkamšyti. Norėtume išnaudoti semestro ciklą. Kodėl? Todėl, kad norėtume nuo ataskaitų proceso pereiti prie platesnio proceso, tai yra rekomendacijų teikimo. Manome, kad turime sukaupę maksimalų gebėjimą, esame sukaupę vykdyti pakeitimus inicijuoti pakeitimus. Ir disponuojame pagrindinėmis priemonėmis, kurios leidžia mums inicijuoti pakeitimus ekonominėje ir reglamentavimo sferose. Štai kodėl mes semestre išryškiname antikorupcinės veiklas 27 valstybės narės dalyvauja, viena valstybė narė dalyvauja pagal atskirą tvarką, 13 valstybių narių rengiamos ataskaitos apie šalį, kuriuose aprašoma antikorupcinė veikla ir pastebima, kokias rytis reikėtų stiprinti, aptariamas pajėgumas vykdyti antikorupsinę veiklą. Labai greitai, gegužės 17 dieną, bus paskelbtos valstybėms skirtos konkrečios rekomendacijos, kurios e, tikimės susilauks didelio dėmesio ir tikimės, kad iš tų rekomendacijų išplauks gana greitai įgyvendinti patobulinimai valstybėse narėse. Nemanykite, nemanykite, kad e, tai, jog nerengiame formalios oficialios ataskaitos, reiškia, kad e, neteikiame antikorupciniai veiklai prioriteto. Atvirkščiai, mes e, norime teikti rekomendacijas. Tai ženklas, kad Mes šią sritį vertiname labai rimtai. Mes nekeičiame ir analitinės metodikos. Naudosime tas pačias priemonės, tai yra vidaus priemonės, bet taip pat ir tinklo priemonės, kurios mums prieinamos, o tą tinklą sudaro valstybės korespondentės, taip pat ekspertai, kurie atstovauja E, valstybėms narėms ir taptautinėms organizacijoms. Mes nestabdome savo ir nekeičiame savo metodikos. Atvirkščiai mes norime padėti valstybėms narėms veiksmingiau kovoti su korupcija. Tai ir finansinė pagalba pajėgumų stiprinimui bet taip pat ir keitimasis patirtimi ir geriausia praktika. Tikiuosi, kad dabar paaiškinau, daviau šiek tiek prieš istorijas apie antikorupcinę veiklą šio semestro metu. Noriu pabrėžti, kad užtikrintas testinumas Testinumo yra tikrai daug. Mes jau dabar dirbame pasiruošdami kitai semestro fazijai. Mes formuojame tvirtą, solidžią analitinę bazę, kurioje atsispindės situacija visose valstybės narėse. Ačiū už jūsų puikiai atliktą darbą. aš suteiksiu žodį nariams, bet taip pat turiu pasiūlymą Radev Intervelt ir Džiavor kalbės, taip pat ir Silvi kalbės. Pradėsime nuo Radev. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas Onidį Vasario 24 dieną komisija paskelbė oficialų pranešimą. Jame sakome, kad Europai korupcija vis tiek išlieka iššūkiu. Korupcija pastebima visose valstybinėse, todėl visose valstybinėse narėse šiai problemai turėtų būti skiriama daugiau dėmesio. Šį komunikatą pristatė ponia Malmström ir ji pasakė, kad vien ataskaitomis korupcijos neišrausime. Ir vienos ataskaitos nepakanka. Todėl aš noriu paklausti, kada komisija paskelbs antrąją ataskaitą apie kovą su korupcija ir bendrą strategiją kovai su korupcija. Jei komisija nurodo, kad visoje ES klesti korupcija, kodėl tik Bulgarijai ir Rumunijai nustatyta stebėsina. Europos komisija nuolat nurodo, kad antrosios ataskaitos neskelbs, bet Bulgarijai ir Rumunijai stebėsinios ataskaitos yra nuolat rengiamos. Ar tai reiškia, kad taikomi dvigubi standartai? Pone Intvelt, dėkoju. Dėkoju ponui Onidį. Nebejoju, kad komisija neatsipalaiduos ir tikrai nesušvelnins kovos su korupcija. Mane kitas dalykas nuvilia. Mane nuvilia, kad komisija nusprendė neberengti ataskaitos. Susidaro įspūdis, kad kova su korupcija tai tik tai administracinė atsimasinė veikla, kurią gali užsimti tarnautojai. Tačiau atvirkščiai, juk tai yra politinis klausimas. Ir jis turėtų būti aptariamas Europos parlamente. O aptarimo pagrindas turėtų būti metinė komisijos ataskaita. Mes ne tik diskutuojame, mes esame teisėkūros institucija. Mūsų paprašoma patvirtinti vieną teisės aktą ir visą kitą tarsi išsispręs savaime. Taip negali vykti. Mums reikia politinių diskusijų politinėje institucijoje, Europos parlamente. Antra, įtraukti tuos dalykus į Europos semestrą yra gerai, tačiau to nepakanka. Korupcija kerta ne tik per ekonomiką ir finansus. Ji, kaip konkrečiai matome, daro žiaurę įtaką demokratijai, teisės viešpatavimui ir pagrindiniams teisėms yra ryškus ryšys tarp šitų trijų elementų ir korupcijos. Neigiamas poveikis tiems trim dalykams. Taigi nesuprantu, kodėl atsimama tam tikros iniciatyvos. Aš raginu komisiją dar sik persvarstyti ir pakeisti savo sprendimą. Ir dabar aš kreipiuosi ir į pirmininką. Praeitais metais patvirtinome pasiūlymą dėl demokratijos, pagrindinių teisių ir teisės viešpatavimo. Ir pasiūlėme, kad komisija metinės ir dvi metės ataskaitas apjungtų į vieną. Dėl pagrindinių teisių, dėl žiniasklaidos pluralizmo ir panašiai. Komisija atsisakė tokio pasiūlymo tikiuosi, kad komisija grįž prie to pasiūlymo vieną dieną, kai supras, kad tai būtų adekvatu. Bet pirmininkė, jūs kreipiuosi, bent jau mes, Europos parlamentas, galėtume metinę pagrindinių teisių ataskaitą turėtume paversti daug platesnę ataskaitą, kurioje būtų kalbama ir apie teisės viešpatavimą ir kovą su korupcija. O jeigu komisija pateiktų savo antikorupcinę ataskaitą, tai ji turėtų būti įtraukiama į platesnę ataskaitą, kurią pateikė ponas Engel. Aš tikiuosi, kad komisija apsvarstys šį pasiūlymą, šį oficialų pasiūlymą. Dabar trumpai norėčiau atsakyti, po to turėsiu eiti į koordinatorių susitikimą, bet prieš tai žodis Silvi. Labai labai trumpai. Aišku, kur kas geresnėmis sąlygomis turėtumėme aptarti šį svarbų klausimą nei dabar. Daug ko pridurti neturiu, aš tiesiog norėčiau trumpai pasakyti, kad iš dalies čia yra tarsi tam, toks, tam tikras termometras, kuris vertina situaciją ir aš tikiuosi, kad grįšime dar prie to klausimo pagrindinė idėja yra nesulaužyti to termometro, kad jis toliau galėtų matuoti temperatūrą ir kalbant apie tą termometrą, norėčiau daugiau pakalbėti ir apie tas priemonės, kurios yra naudojamos. Ir jūs savo ataskaitoje irgi nepateikėte jokių rekomendacijų, gal galėtumėte plačiau jas pristatyti. Turiu kelias klausimus ir kelias, kelis pastebėjimus, kurie susišaukia su tuo, ką sakė Sofija. Pirmiausia, darbo tvarkė, kokia yra numatyta tiksliau ir kaip jūs ketinate renkti dialogą su Europos parlamentu ir kaip jūs įsivaizduojate turėtų vykti tas dialogas su mumis. Dėkoju, pana Žavar nėra komiteto narys, bet pagal atitinkamą taisyklę steiksime žodį, prašau. Dėkoju pirmininkė, dėkoju sutikta galimybę kalbėti, kaip biudžeto kados komiteto nariui, pasakyti dėl šios ataskaitos, dėl šios svarbos klausimo. Dėkoju panu Nitį, kad atvyko. Manau, kad turbūt geriau reikėtų su komisijos pavaduotoju Timmermans kalbėti šitą šio klausimu. Na, turiu porą klausimų Pirmiausia, dėl procedūrų. Procedūros klausimas. Antras dalykas dėl turinio. Procedūros klausimas pirmiausia. Manau, kad net jeigu ir priimsime komisijos sprendimą, o aš to sprendimo nepriimu, taigi netgi tokia atveju, jeigu priimsime sprendimą netesti dėl šių procedūrų, tam, na, reikėtų platesnių diskusijų su institucijomis ir parlamentu, ir libio komitetu, ir kont komitetu, ir ir tuomet bendrai nutarti, kad, kad nereikia toliau teikti šių antikorupcinių ataskaitų. Tad dabar esu tikrai nusivylęs, kad e, tai nevyksta. Toliau, dėl turinio. Štai kokia problema. Sutiku, kad semestras yra gera priemonė. Gera priemonė kalbėti apie kurčius klausimus. Bet, kaip jau minėjo kiti kolegos, tai nėra vien tik ekonominis klausimas o semestras neleidžia aptarti tų kitų aktualių korupcijos aspektų. Taip pat antikorupcinė ataskaita suteikia komisijai galimybę sistemingai stebėti situaciją valstybėse narėse. Nemanau, kad vien tik semestras numato tokią galimybę. Kitas dalykas, semestre paskutinėme etape tik 98 valstybių narių pareigia tasas dėl, dėl kovos korupcija Tad reiš, tai reiškia, kad galbūt daugumos valstybių narių paties nebus svarstoma ir nebus vertinama. Paskutinis dalykas, paskutinis klausimas. Čia turiu galvoje pirmąją ir paskutinėje ataskaitą. Ta kalba, kad yra tik 28 straipsniai ir nėra 29 straipsnio, 29 straipsnio dėl Europos Sąjungos institucijų. Ataskaitoje to trūko, Tačiau sistemiškai vertinant vis tiek tai buvo galima tai įtraukti. O semestre netgi nėra tokios galimybės kalbėti apie Europos institucijas. O manau, kad tai būtų svarbus dalykas taip pat vertinti ir korupcijos situaciją institucijose. O kitomis priemonėmis neįmanoma to padaryti, kitaip negu rengiant ataskaitą. Dėkoju. Dėkoju, ponė Džiavorai. Na, dėl jūsų pasakymo. Načiau sureaguoti. Kalbėjome su Estijos teisingumo ministru. Ir kalbėjom kaip tikrai apie šios klausimus ir manau, kad tikrai reikia dar apie tai svarstyti. Ir be abejo, aš tai siūlysiu nariams, koordinatoriams kitą kartą. Be abejo, tai yra antikorupcinis veiksmas, kurį reikia apgalvoti. Dabar dėl Silvi komentarų su pana Engel, žinoma, apie tai bus kalbama, kuris yra pranešėjas ir tuomet bus pateikiami koordinatoriams jau nauji švieži pasiūlymai dėl tų galimybės viską susijęti. Jeigu jūs galėtumėte, ką nors parengti, gal mes galėtume trys susitikti, vis tik reikia su ponu Engel pakalbėti. Aš norėčiau pirmiausia su juo pakalbėti ir tuomet perėti prie koordinatorių posėdžio. Toliau dėl, ponioni, dėl jūsų atsakymo Aš palaikau ponės Gijom poziciją, ponės Intervalt poziciją taip pat, kad antikorupcinio ataskaitų pati prasme na, buvo taip pat ir tokias, prasme priklauso nuo tos struktūros, kurioje tai buvo pateikta. Ir taip pat nariai kalbėjo, kodėl tai yra svarbu. Jeigu bus pateikiamas rekomendacijos, kaip kalbėjo panegijom, tuomet reikia daugiau žinoti apie tos terminus, tokius, žinot, iš, iš e, turinio pusės, nes dabar informacijos nepakanka mums. Be abejo, suprantate, ką aš turiu galvoje. Tad prašau priimti mūsų požiūrį, kur šiandien buvo sakytas. Supras, kad tai komiteto požiūris yra. Žinoma, nenorime čia jums iš aukšto kalbėti aiškinti, kas, kas turbūt daroma, bet vis tik tie klausimai dėl laikotarpių ir dėl turinio yra labai svarbus. Ana Gomeš atėjo, aš žinau, kad labai domite šio klausimu, jį norite pasakyti, prašau. Atsiprašau, kad vėluoju, dalyvavau Panamos dokumentų komitete, tikrai susijusi tema, Ir noriu pasakyti, kad vicepirmininkui Timermansui parašiau laišką dėl šio klausimo, išsakiau griežtą nepritarimą komisijos, dėl komisijos sprendimo panaikinti ataskaitą. Viena iš pačių, kuri man buvo paaiškinta, tai buvo su laiške, kad tai dabar įtraukti Europos semestrą. Na, taip, bet ne. To, iš tikrųjų tai nėra pakankamai aptariama Europos semestre. Visi kolegos kurie to užsiemė, mato, kad Europos semestras yra skirtas dalykas. Tai ten nekalbama apie kovą su korupcija, su nusikalstamumu. Tad tai nėra tinkamas pasiteisinimas neteikti šiuo ataskaitu. Būtina gauti nuolatinės tokias ataskaitas, kaip ir numato įgaliojimai, kaip prašymė iš komisijos ir kaip komisija įsipareigojo. Tad dabar visiškai neprimtina, kad komisija nutarė atsiriboti nuo to įsipareigojimo. Dėkoju. Na, turbūt jau nereikia dar puldomų to pabrėžti. Tad taip pat prašyčiau jūsų ir galbūt ir raštu sureaguoti šios dalykus. Ir žinoma, jeigu norite atsakyti, prašau. Na, gal labai tik trumpai, pirmininkė. Dėkoju, kad taip atvirai kalbate, tiesiai. Dėl greko klausimo, tai manau, kad diskusijos tęsis, dėl teisinių aspektų taip pat, pateiksime naujos informaciją. Gal ir ponio Žgomė, aš norėčiau pastabą sureaguoti. Manau, kad na, čia ne, nėra pasteisinimų ieškojimas, na taip daroma. Yra priimtas sprendimas ir mes dabar bandome geriau paaiškinti argumentaciją, to sprendimo pagristumą bandome paaiškinti. Kitas dalykas, mes norime užtikrinti, kad gautume ne tik tokį pat rezultatą, kaip anksčiau pagal ataskaitą gaudome, bet ir norime užtikrinti, kad būtų galima parodyti, jog dabar net ir efektyviau dirbsime ir kad bus galima gauti daugiau rezultatų, e, pritaikant tai semestro kontekste. Vienas esminių dalykų yra tai, kad sistemingas stebėjimas tęsiasi. Taigi, to neprarandame. Vien dėl to, kad periname prie kitokios prieigos, kad vietoje ataskaitos dabar tai, tai aptarėme semestro kontekste. Be abejo, kad sutikrės, kad liks dar būdų, kaip tai aptarti, taip pat ir su sekretorietu, ponė pirmininkė, kad bus dar galimybė mums e, nuolat testiniu pagrindu, jums teikti informaciją, informacija, kuri surenkama to sisteminio stebėjimo metu. Būtent valstybių narių situacijos stebėjimo ir taip pat e, valstybių narių kovos kursė pastangų stebėjimo informacija. Taip pat ir gairės, kurias teikiam valstybės narėms, kad situaciją būtų pagerinti. Reikia rasti būdų, kaip tai daryti. Taip pat, aš pakomentuoti kitą jūsų pasakymą, kad, na taip, kovas korupcija yra labai platus dalykas, labai politiškas reikalas. Tad kaip galime tinkamai politiškai įvertinti šį klausimą, į tokias visas dimencijas. Ir e, esu įstikinęs, kad jeigu jūsų nepatenkins mūsų rezultatai, patikim per semestrą, jeigu šis rautas, semestro rautas jis netenkins. Jeigu jūs norite politinės ataskaitos, tai mes be abejo rasime būdų, kaip tą turinį taip pat pateikti, kad būtų galima renkti ir jūsų norimos politinės diskusijas, taip pat ir komisijos lygių su politiniais partneriais, kad būtų galima kuo daugiau naudos gauti iš šių procedūrų. Taigi, norėčiau pabrėžti, kad mes tikrai nieko neprarandame, neprarandame kovos korupcijos skiriamo dėmesio, nemažiname pastangų kokybės. Ir labai tikiuosi, kad gegužės dieną, kai bus paskelbtos rekomendacijos, kur siūlo komisija, mes tai įrodysime jums. Tuomet bus keliamas rekomendacijos valstybėms narėms, dėl antikorupcinių priemonių ir dėl situacijos valstybės narise. Ir tikiuosi, kad jūs tuomet pamatysite, kad tai tikrai yra labai naudingas įrankis. Ne, o Nidė, jeigu dar turite laiko, turite laiko dar trys trumpi klausimai, nes atėjo kolegų ir iš kitų komitetų ir ponė Sofija Intvil dar nori paklausti klausimo. Labai trumpai, jeigu galima. Šlain, Pirmoji, prašau, Eli. Ačiū ir atsiprašau, kad vėlavau, nes dalyvau kitame posėdėje. Ne viską spėjau išgirsti, bet e, ITKO e, grupės vardu, kuri dirba su skaidrumo, antikorupciniais klausimais, e, taip pat ir tas komitetas prastai vertina sprendimą neskelbti e, ataskaitą. Tos ataskaitos iš komisijos mes savo laukiame ilgai. Štai tokiamis emocijomis noriu pasidalyti ir noriu paklausti apie Europos semestrą. Ar jame pakanka elementų kovai su korupcija? Ir kodėl toks politinis sprendimas yra priimtas visiškai neatsižvelgiant į Europos parlamento ir daugelio pilietinių organizacijų prašymą paskelbti tokią ataskaitą. Noriu paklausti, ar sprendimas neskelbti tos ataskaitos kyla iš to, kad valstybės narės priešinasi mm, informacijos, kurią privalo teikti teikimui. Ar komisija pasidavė valstybių narių spaudimui šioje srityje. Juk problema yra europinė, todėl reikia ir sprendimo europinio, nes kitaip rizikuojame žengti žingsnį, didelį žingsnį atgal, kovodami su organizuotų nusikalstamumo. Ačiū pirmininkė. turime suvokti, kad kalbame apie korupciją, o korupcija prasismelkia ir daro įtaką visur. Socialiniai politikai, Europos fondų ir lėšų panaudojimui, tvariam vystimuisi, švietimui, sveikatai. Korupcija kerta per visas sritis visose valstybėse narėse. Ir stipriausia priemonė, kuri gali kovoti su korupcija, tai skaidrumas. Jeigu Europos komisija nebeskelbia ataskaitos viešai, mums belieka kliautis jūsų pažadais, kad jūs e, degate norų kovoti su korupcija. Tačiau tai ir viskas. Juk jūsų ataskaita tai yra apžvalga, informacijos rautas. Tai naudinga ir techninių požiūrių visiems Europos parlamento komitetams. Ir tiesiog gėdinga, kad tokia ataskaita nepateikiama Europos parlamentui. Sofija, trumpai mano kolega pasakė, kad galingiausias ginklas prieš korupciją, korupciją yra skaidrumas. Ir savarankiškai atsisakyti tokio, tokios papildomos priemonės, kuri nušviečia tą bėdą, yra blogas dalykas. Paprastai parlamentas nereikalauja papildomų popierinių dokumentų, tačiau šiuo atveju yra kitaip. Aš nebejoju jūsų pasišventimu kovojant su korupcija, tačiau nepakanka vien semestro ir valstybių rekomendacijų. Jūs neatsakėte į klausimą, kaip nustatysite ryšį tarp libe, tai yra teisėkuros komiteto, komiteto, kuris kovoja su korupcija ir kai bus ryšys su m, mm, konkrečia kova su korupcija. Nebelieka to ryšio mums kaip teisė kūros atstovams. Jūs taip pat neatsakėte į klausimą, jeigu jūs koncentruojatės tik tai į semestrą, tai koncentruojatės tik tai ekonominius aspektus, o ne teisės viešpatavimą ir demokratiją norėčiau suvokti, jeigu nerenksite ataskaitos, tai kaip jūs nušviesite šitos klausimus? Jei galiu įsiterpti, aš pats norėjau tai pasakyti. Koordinatoriams tenka pristatymo pareiga taip pat ekon komitetui, kaip mes suvaldysime šį procesą semestro kontekste, iškyla strateginė problema. Ana, vieną sakinį ir po to baigsime. Noriu paklausti, kada oficialiai buvo atsauktas, atšauktas 2011 metų sprendimas neskelbti ataskaitą? Kokie komisijos nariai priemė tokį sprendimą? E, komisija sumokėjo Pricewaterhouse Coopers bendroviai parengti ataskaitą. Ir kiek komisija pinigų išleido, nors ataskaita nebuvo paskelbta, ir kokia buvo gauta vertė už pinigus. Aš pateiksiu šituos e, klausimus ir raštu. Jūs galite atsakyti į klausimus. Yes, thank you, thank you, Chair. Just... Ačiū pirmininkė pamiršau vieną dalyką. Nėra dviejopų standartų, jeigu Bulgarija ir Rumunija patenka į tam tikrą procedūrą, joms taikoma ta procedūra dėl to, kad buvo priimtas atitinkamas sprendimas ir kalbant apie semestrą, tai aišku, čia visos valstybės narės yra vertinamos ir žinoma, yra ir stebėjimas, ir vertinimas atliekas, atliekamas. Ir vienas iš narių sakė, kad nėra atsižvelgiama į parlamento prašymus. Tai aš manau, kad mes atsižvelgėme į vairias pozicijas ir prašymus, tačiau mes pamanėme, kad sprendimas siekti to proceso integravimo į Europinį semestrą buvo tinkamas, nes tokiu būdu mes galvojame, kad rezultatų pasieksime daugiausiai. Vėlgi, ta informacija ir toliau yra renkama ir tas darbas yra tęsiamas, vertinant ir kiekvienos valstybės narės pastangas, tai ką jie yra nuveikusi kovoje su korupcija. Tokių pusėtinų ataskaitų mes nerengėme, bet medžiagos esame sukaupę nemažai ir toliau su jie dirbame ir aš esu įsitikinęs, kad surasime būdų, dirbdami su jūsų komitetu, kaip būtų galima pateikti tą informaciją. Ir aš manau, kad ir diskusijose su komitetu mes galėsime surasti būdų, kaip būtų galima pateikti pačius geriausius elementus, kad jūs jais naudodamėsi atliktumėte savo darbą. Jūs man dabar irgi šiandieną tai paaiškinote, ne, ne tik susitelkiant ties ekonominiais aspektais, kas yra daroma ir kitame komitete, bet taip pat pasirūpinant, kad daugelis kitų klausimų, kurie jums aktualūs yra pagrindinės teisės, saugumo aspektai, kad tai būtų ir toliau vertinama. Ir Aš tą informaciją perduosiu ir komisijai. Ir taip pat ieškosime būdų su jumis, kaip būtų galima e, pasirūpinti, kad ta medžiaga būtų pateikiama ir kad jūs galėtumėte toliau dirbti savo darbą. Dar norėčiau Jums padėkoti, ponė Onidį, už tai, kad paaiškinote savo poziciją, kad čia atvykote šiandieną. Ačiū Jums už tai. Ir matote, kad tas stiprus jausmas tikrai jaučiamas koordinatorių tarpe. Ir jeigu mes pateikus tas rekomendacijas, kai ekonomikos reikalų komitetas pagal 54 taisyklę, 54 taisyklę turės dalyvauti tame procese, mums čia kyla šiokių tokių problemų ir mūsų nariai, koordinatoriai laikosi nuomonės, kad kovos su korupcija ataskaita dėl visų šiandien išsakytų priežasčių, kurių nekartosiu, buvo uh, default poziciją. Taigi, man atrodo, kad teks parašyti ponui Timermansui dar vieną laišką ir išsakyti tokią poziciją ir taip pat pasikalbėti su koordinatoriais apie tai, kokios yra kitos galimybės, ypač turint omenyje rekomendacijų darbo atverkė, nes čia dėl to mums kyla šiek tiek tokių problemų. Taigi, uh, tai gali mums sukelti problemų struktūrinę prasme ir labai džiaugiuosi nariams, kurie atvyko ir uždavė klausimus šiandien. Ir dar kartą ačiū, kad jūs irgi atvykote, išdėstėte savo poziciją. Aišku, mes toliau e, dirbsime šioje srityje ir dėkoju nariams, kad išsakė savo nuomonę ir pozicijas. Kągi, baigėsi mūsų posėdis. Jeigu nėra kitų klausimų, tuomet kitas posėdis numatytas gegužės 8 dieną, 3 val. po pietų. Dėkoju kolegos ir pasimatysime kitą savaitę.